Ja, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Please take your seats. Wir. Labadiena, prašau užimti vietas. Pradėkime mūsų komiteto posėdį. Jeigu nėra prieštaraujančių, norėčiau patvirtinti darbo atvarkę, kurią matote priešai save. Niekas neprieštarauja, taigi darbo tvarkė patvirtinta. Šiandien turime vertimą išskyrus maltiečių, kruatijos ir estų. Ar taip? hier bei uns in der Runde und er wird die Kollegin Frieda Brepolz. Ponas Densmeikė yra kartu su mumis. Jis pakeičia Frida Gropers komitete, taip pat yra lankytojų grupė šią popietę su mumis komitete. Nežinau, ar ponas Aspu jau yra su mumis su savo grupe, bet jo, jo grupė yra maloniai kviečiama. Iš viso yra 16 e, stažuotojų. Iš vertimo raštų direktorato iš Luksemburgo. Sveikatos darbo grupė dėl medicinos įrangos taip pat yra ir dėl uh, tvarių biodegalų darbo grupės atstovai. 20 vasario. Start und speziell addressing indirect land use change. Kitas seminaras e, vyks e, biokūro tema tą pačią dieną, vasario 20, nuo 15 iki 18 A3E2 salėje kitas seminaras dėl medicinos įrangos e, in vitro priemonių vasario 26 nuo 12.30 iki 18 valandos ASP 1G2 salėje. O dabar kitas darbos rūkės. E, punktas, tai yra pirmas klausimas, kurį turėsime svarstyti pagal darbo tvarkę e, naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimas. Pranešėjas yra ponas Krameris ir aš norėčiau jam suteikti žodį, kad jis galėtų pristatyti šį klausimą. It's not for... Nors Krameris kalba neįsijungęs mikrofoną. Prieš dviejus metus vyko darybos šiuo klausimu. E, e, lengvosios transporto priemonės tuo metu iki to laiko nebuvo reglamentuojamos ir tikriausiai prisimenate, kad Buvo daug problemų nustatant tikslus 2015 metams ir buvo labai sunku tuo metu pasiekti kompromisą, bet mes tą padarėme. Turėjome e, kovoti dėl kiekvieno pusės gramo e, limito ribos. Ir komisija e, turėjo pasižiūrėti, ar šie tikslai yra pasiektini, e, tie darbai atlikti dabar. Reikia mums e, sureaguoti į komisijos pasiūlymą. Komisija nieko naujo labai nepasiūlė. Iš esmės tai yra tie patys tikslai, tik tai klausimas yra toks, ar 2010 metų tikslas ne, yra pakankamai ambicingas, ar reikėtų mums e, dar uh, užsimoti daugiau. Per pastarąsias savaitės mėnesius išklausiau įvairiausių argumentų iš visai, visų pusių. E, mes, mūsų frakcija buvo surengusi viešai svarstymą, taigi buvo išklausyta įvairiausių nuomonių savo pranešimo projekte. Aš e, nusprendžiau nesiūlyti pakeisti ko nors tiksle iki 20 metų ir mano pagrindinė mintis yra tokia. Turime turėti ilgalaikį patikimą tikslą. Ir jeigu likus 7 metams iki tų 20 metų ir mažiau kaip e, dviejams metams praėjus e, po to, kai buvo pradžioje nustatyti tikslai, mes pradėsime juos keisti, tai tada galime įvesti sumą iš ties. Automobilių pramonės e, sektorius e, turi, e, turi turėti laiko. Pavyzdžiui, reikia dešimties metų, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Kalbu apie dabarstinius tikslus e, 2000, 2010 metų ir dėl to labai svarbu užtikrinti saugumą, e, saugę galimybę planuoti ir nereikėtų vėl kištis naujais pasiūlymais. Tyrimai rodo, kad būtų galima ambicingesnį tikslą nustatyti, bet e, vėlgi galvojame apie šiuolaikinės techninės sąlygas ir tai, ko galime pasiekti 20 e, metais, tai netgi ir tas dabartinis tikslas 147 gramai e, kilometrui bus sunkus pasiekti. Tai reiškia, kad padėtis e, nėra aiški. Krovininių transporto priemonių rinka yra labai plati, sudėtinga, neturime išsamių duomenų ir dėl tų visų priežasčių būtų geriau nekeisti 20, 20 metams nustatyto tikslo. Aš mačiau e, prieš porą savaičių vokiečių studiją ir ten sakoma, kad netgi 147 gramai yra pernelyg ambicingas tikslas mes pakviesime kolegas susipažinti su mm, šiuo tyrimu. Kitas klausimas susijęs privatus automobiliai. E, verčių negalima atskirti nuo bandymų ciklo. Ir aš manau, kad e, mes e, turime galvoti apie naują ciklą, kurį bus galima įgyvendinti ir tai turėtų būti mūsų ilgalaikis tikslas. Tada, kai jau turėsime tą naują ciklą, galėsime žengti kitą linkmę. Bet mm, mintis yra ta, jeigu bandymų cikle keičiami parametrai, tai tokios e, sąlygos, tokie dalykai kaip sąlygos, greitis ir panašus pasikeis ir nebebus galima palyginti rezultatų. Taigi pirmiausia, pasižiūrėkime, kaip pradės veikti naujasis tas ciklas e, bandymų ir tik po to keiskime vertes. E, bandymų tikslas gali tapti e, tarptautinis JTECE. Pavyzdžiui, bet gali būti, kad tokio e, ciklo mes nepamatysime, tada reikės taikyti senąjį bandymų ciklą. Komisija yra pateikusi duomenis po 2020 metų, bet tai e, atidėta ateičiai. Pirmiausiai dėl to, kad neįspręstas e, bandymų ciklų klausimas. Taip pat dėl to, kad po 2020 metų neaišku, kaip viskas bus. Galbūt atsiras hybridinių daugiau automobilių, naujų elektros technologijų, e, e, dujomis varomų automobilių, bet mes kol kas nežinome, kaip jie atsiras rinkoje, kada atsiras kokiais kiekiais reikėtų, reikės spręsti tos klausimus po 20 metų. Savo pranešime aš kalbu apie ypatingosius kreditus, apie tai komisija nekalbėjo pasiūlyme. Tai yra transporto priemonės, kurios ypatingai mažai skiria CO2 emisijų ir jos e, gali dvi gubai gauti kreditus arba daugiau negu vieną kartą. O e, krovininių transporto priemonių atveju Jau kalbėsime apie miestų ribas, kur naudojami tokie automobiliai. Tai skirtingai nuo privačių automobilių galbūt atsiras elektrinių automobilių rinka ir ypatingai kreditai galėtų būti labai gera paskata naujiems investuotojams ir tai nekainuotų mokesčių mokėtojams. Tai yra tokia mano nauja papildoma detalė pranešime. Reikėtų įdėkti tokias e, paskatas, ypač atsižvelgiant į tradicinį komisijos argumentą, kad mums reikia mažinti tradicinio iškasnio kūro naudojimą ir skatinti alternatyvių energijos šaltinių naudojimą. Galbūt e, e automobilių, krovinių automobilių parkui galima naudoti ypatingas alternatyvas, kad e, būtų galima skatinti naujas technologijas. Ir dar paskutinis dalykas, aplinkosaugos asociacija, man atsiuntė atvirą laišką, aš jį labai atidžiai perskaičiau. E, verslo asociacijos, kai kurios taip pat kreipėsi į mane e, su laiškais. Aš turėjau susisiekti su atitinkamomis verslo asociacijomis asociacijomis, ilgai nebendravau su jomis, bet išsiaiškinau, kad jos nekalbėjo apie mažesnės CO2 emisijas. Dėl to į tą laišką, kurį gavau, nereikėtų atsižvelgti. Taip pat matėme e, lobistų pastangas ir turime labai atsargiai žiūrėti į teikiamą lobistų informaciją. Man nelabai patinka, kai į mane e, kreipiasi įvairios institucijos ir teikia savo nuomonę. E, pranešimo projektas parengtas, e, diskutuosime dėl jo. Ir tikriausiai e, pavyks greitai susitarti, kadangi tai nėra e, labai kažkoks platus klausimas, paprasčiausiai reikia patvirtinti tai, dėl ko jau sutarę esame prieš dviejus metus. Ačiū. Frau Grostet. Ačiū dabar persime prie šešėlinių pranešėjų. Pirmoji ponia Grostet, kuri atstovaus ponui Tatarelai, kuris paprastai būna šešėlinis pranešėjas, bet šiandien nėra. Norėčiau pasisakyti kolegos Atarela vardu, kuris dėja negali šiandien dalyvauti posėdėje, kuris, bendrai kalbant, pritarė pateiktam pasiūlymui, pasiūlymui, kuris atsižvelgia pono Kramer atsispindi pono Kramer pranešime, tačiau yra tam tikrų prieštaravimų. Pirmiausia, dėl 145 gramų kilo, kilometrui tikslo. 147 gramų kilometrui tikslo. Reikia atsižvelgti į ekonominės krizės sąlygas ir kolega mano, kad negalime numatyti papildomų taisyklių ūkio subjektams Europoje. Tačiau suprantame, kad tai yra svarbus pasiūlymas, kadangi jis skatina technologinius pokyčius ir tam tikras investicijas į novatoriškas technologijas siekiant išvengti emisijų lygio. Taip pat tai yra atitinkama priemonė leidžianti pasiekti reglamente numatytų tikslų, 2011 metų reglamento tikslų, apie, apie jį dabar ir kalbėjome nenumatant papildomų, e, papildomos naštos ES mokesčių mokėtojams ir tai taip pat leidžia numatyti ir skatinti ypatinguosius kitas alternatyvas yra ypatinguosius kreditus. 2008 metais e, būtent buvo tai numatyta reglamentas, šis reglamentas buvo patvirtintas 2011 metais. Taigi tokia yra pono Tatarela nuomonė. Tačiau, ponė pirmininkė, aš norėčiau paprašyti irgi e, pasisakyti jau savo pačios vardu, jeigu įmanoma. Vėliau. Dabar socialistų frakcijos vardu Margarita Ulfskog. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Ol Olgeris Krameris labai, na, gan ilgai ir gal per vėlai jau čia dabar mes reaguojame į komisijos pasiūlymą. Taigi, jame savo pranešime ponas Krameris kalba apie 15-17 metų, 15 metų tikslus. Na, visi tam laikotarpiu nustatyti tikslai yra svarbus, mažinant emisijas, tačiau žinome, kad transporto sektorius yra tas sektorius, kur daugiausiai yra išmetama CO2 emisijų, šalia kitų emisijų. Taigi tai yra svarus argumentas bandyti siekti tų tikslų ir toliau nustatinėti, kuo galima ambicingesnius tikslus. Komisijos dokumente yra nemažai problemų. Pirmiausia, kalbant apie reikalavimus automobiliams, lengviesiams automobiliams ir lengviesiams komerciniams automobiliams. Čia tų ambicijų lygiai yra labai skirtingi. Ir aišku, visuomet tai sukelia šiokią tokią riziką, nes jeigu reglamente matome, kad egzistuoja skirtingi techniniai iššūkiai, priklausomai nuo to, kokį automobilį naudojate, tuomet kyla pavojus, kad lengvasvoriai komerciniai automobiliai bus naudojami kaip įprastiniai automobiliai, kasdieniai automobiliai, nes na, tam yra ne, nemenkų ekonominių, svarių ekonominių priežasčių. Ir pramonės įmonės gali būti linkusios vis daugiau gaminti tokių komercinių automobilių ir tuomet siekiai dėl emisijų mažinimo tikrai nebus pasiekti, bent jau ne taip, kiek mes tikėjomės. Aišku, turime turėti ilgalaikių, ambicingų tikslų, turime pasirūpinti, kad nebūtų didelių skirtumų tarp įvairių transporto priemonių tipų, nes tuomet vartotojai pereis prie to automobilių, automobilių prie tokių automobilių, kur bus įmanoma užsitikrinti trumpalaikę ekonominę naudą. Mm. Mes esame numatę išimtį smulkiems gamintojams arba tiems gamintojams, kurie 3000 e, transporto priemonių pagamina per metus. Tačiau nemanome, kad yra pakankamai skatinama gaminti energijos prasme našesnius automobilius. Taigi dėl to išimčių aš turiu nemažai abejonių. O dėl ypatingųjų kreditų bijau, kad tai, kaip jie yra siūlomi, Iš principo ateitie viskas priklausys nuo struktūros ir nuo emisijų kriterijų. Jeigu turėsime ilgalaikius ambicingus tikslus, dėl kurių susitarsime ir tuomet manau, kad superkreditais galėsime ypatingaisiais kreditais naudotis ir ateityje. Tačiau jeigu ambicijos nebus pakankamai didelės, tuomet aš, mano frakcijos kolegos, nesitaikstys uh, su ypatingųjų kreditų sistema. Na ir taip pat greičio ribojimas irgi numatytas pasiūlyme, mes apie tai esame kalbėję anksčiau. Taigi tam pasiūlymui mes pritarėme. Dėkuoju. Ačiū. Karšliuter. Ačiū. Aš manau, kad turime dabar suprasti, ko siekiame. Čia yra klimato kaitos tikslai mes norime padėti valstybėms pasiekti tų tikslų. Čia yra pateiktas štai koks pasiūlymas. Jeigu ambicijos bus, siekiai bus didesni, tuomet kaštai bus neįgiami. Taigi, iš principo, mes taupėme vartotojų, vartotojų ir mokesčių mokėtojų bei smulkių vidutinių įmonių pinigus numatydami aukštesnius standartus nei 147 gramai, kurie buvo nustatyti, darant prielaidą, kad nebuvo teisingai paskaičiuota, kiek išmeta dabar automobiliai. Taigi buvo tiesiog sumažinti standartai, nes mes senus standartus pagrindo, pagri, pagrindome neteisingomis prielaidomis. Tačiau jeigu standartų nesugriežtinsime, tuomet CO2 emisijų taupimas turės vykti kažkur kitur, kitoje srityje ir tai kainuos pinigus, nebus tuomet niekas sutaupyta. Taigi kaip aiškinti tiem žmonėms, kurie perka stalių ar santechnikų paslaugas, kaip jiems pasakyti, kad na štai aš balsuosiu už reglamentą, pagal kurį tų įmonių kaštai išauks, 4-5 tūkstančiais eurų. Kaip, kaip galima būtų tą argumentą apginti? Mes turime taupyti lėšas, o ne jas švaistyti krizės sąlygomis. Ir negalime dabar sakyti, na, mes išmeskime dar daugiau CO2 ir taip sutaupysime pinigų. Ne, mes juos tik išvaistysime. Iki 20 metų kam mes apskritai pardavinėsime automobilius? Kinams? Indams? Ar jūs manone, kad jie, jie pirks tokius dujomis varomus automobilius? Ne. Ir iš tiesų tokie negriežti standartai pražudys mūsų pramonę. Ir jeigu mes pramonės įmonėms sakome, kad e, ateitis yra emisijų taupimas, pinigų taupimas, štai tai yra ateities perspektyva. Ir aš nelabai įsivaizduoju, kok, kokia prasme išsaugoti dabartinius standartus ir numatyti tuos ypatinguosius kreditus. Kodėl, jeigu žinome, kad tie tikslai, kuriuos užsibrėžėme, juos pasiekti yra gan lengva. Kas nutiko su inovacijomis Europoje? Visi apie tai kalbame, o štai dabar sakome, nereikėtų inovacijų, tiesiog išsaugokime senus automobilius ir senus standartus. Ne. Ateities tokios mums nereikia sutiku su ponia Ulfskok, kad e, greičio ribotuvai yra gera mintis ir būkštaujame, Holgeri, dėl, dėl kito pasiūlymo, dėl to, kad jūs norite laukti naujo bandymų ciklo ir nenorite laukti iki 20 metų. Mes žinome, kad ne tik arklieną dabar Europoje valgome, bet ir automobiliais nežinia kokiais važinėjame. Dažniausiai tai yra padirbti produktai, nes tas testavimo ciklas yra toks netobulas, ten tiek yra spragų, taigi kuo greičiau pakeisime testavimo ciklą, tuo geriau bus vartotojams. Taigi neapgaudinėkime savo vartotojų dėl to, kiek jie turės išleisti degalams. Taigi realiai įvertinkime situaciją, pasakykime vartotojams, ką reiškia įsigyti naują automobilį. Ir jeigu jie nori dujų e, baką įsistatyti, tegu įsistato ir už tai sumoka pinigus. Taigi, jeigu mes norime kalbėti apie ekonomikos inovacijas Europoje, tuomet turime kalbėti apie griežtesnės ribas ir tikrai nereikia ypatingųjų kreditų ir aš manau, kad greičio ribotuvai yra gera mintis. Net eismas e, bus saugesnis tokiu atveju. Taigi, laukiu tų sudėtingų dėrybų, kurios neišvengiamai vyks su taryba, bet mes su Holgeriu turime jau dėrybinius įgaliojimus, žiūrėsime, ko pasieksime šį kartą. <laughs> Tai nuskambėjo tikrai kaip ilgalaikė draugystė. Martin Kelunin. Jis vis dar kalbasi su ponu Van Rumpuoju. Kitas kalbėtojas sąraše - Lipaš. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu mielai tam, kas jau yra pasakyta. O prisimenant e, komisijos tikslus, tai yra 130 gramų, mes turėtume išlaikyti tuos reikalavimus 118 gramų kilometrui, o dabar 147 gramai kilometrai nustatyta. Tai pernelik aukštas rodiklis ir tai neleis pasiekti klimato kaitos padarinių švelinimo tikslų tie tikslai, nežinau, yra patraukus e, pramonės atstovams. Kai kurioms šalims automobilių gamintojai dabar išgyvena didžiulius sunkumus. Ir tikrai juos verčiant gaminti tokius automobilius, skatina gaminti tokius automobilius, kurie atitinka 21 amžių. Čia mes sukeltumėm pavojų pramonės šakoms. Mes turėtume tokius nustatyti tikslus, kurie būtų aiškus ir kurios būtų įmanoma pasiekti. Čia reikia aiškios vizijos. Jeigu mes nesuteiksime tos aiškios vizijos ir lauksime 2020 metų, tai sudaro visiškai neįmanomas sąlygas siekti evoliucijos. Mums reikia aiškių prognozių, aiškios vizijos šiame pramonės sektoriuje. Aš manau, jog reikia žymiai e, didesnių ambicijų nei tai, kas siūlo komisija ar pranešėjas. Turime e, būti realistais ir turime atsižvelgti ekonomikos padėtį dėl ypatingųjų kreditų. Nemanau, kad kol kas galėtume jiems pritarti nes vis dėlto Europos mokesčių mokėtai už tai moka. Ir dabartėmo kontekste aš nemanau, kad reikėtų juos įvesti. O dėl bandymų ciklo šios, šios veiklos tikslas yra užtikrinti tą referencinę procedūrą, užtikrinti, kad būtų laikos, laikomas etaloninės procedūros. Ir čia reikėtų mažinti tiek e, degalų e, suvartojimą, tiek emisijų išmetimo kiekį. Mes turime užtikrinti Europos vartotojams skaidrumą ir taip pat ir užtikrinant ir atsižvelgiant į bendrosios svarbos interesus. Tai tiek pirmininkė, ką aš noriu pasakyti. Ačiū. Aš pritariu ponui Kamu, tačiau jis sakė, kad jis gavo atvirą laišką, kur kalbama, kad reikia ilgalaikio planavimo. Ir aš pritarčiau tam. Manau, būtų gerai, jeigu tai geriau aiškiau atsispindėtų pranešėjo parengtame pranešime. Nenorėčiau kritikuoti pranešimo. Manau, kad yra įmanoma nelaukti iki 2020-ųjų norint apibriežti tikslus po 2020 metų. Tie, kurie sako, kad 147 gramai kilometrų nėra pasiekamas tikslas, kažin ar jie teisūs. Aš galėčiau jums pademonstruoti, parodyti laišką, kurį turiu su savimi. Vienas iš didžiųjų gamintojų Vokietijoje sako, kad tokį tikslą galėtų pasiekti per dviejus metus. Taigi automobilių pramonė jau yra pasiekusi nemažos sėkmės. Galime prisiminti ir tai, kas yra direktyvoje nustatyta. Daug komentarų patiekė automobilių gamintojų atstovai. Ir manau, kad 2015 metų tikslus jau galima bus pasiekti 2012 metais. Tokie pareiškimai, žinoma, yra sveikintini, tačiau reikia atsižvelgti, kad tie laiškai, kurie, kuriuos mes gauname iš automobilių pramonės atstovų, Mes tikėjomės, kad bus prieštaravimų, kad visą tai atrodys labai dramatiška, tačiau matome, kad visą tai vis dėlto yra įmanoma. Gerai, kad jau yra gaminami automobiliai, e, kurie naudoja mažai degalų. Ir manau, kad mums nereikia laukti iki 2018 metų, kad galėtume iškelti papildomus tikslus, galėtume būti ambicingesni dėl bandymų ciklo. E, tie bandymų ciklai yra naudingas dalykas, ist das Problem. Also wir dürfen solche Sachen nicht durchgehen lassen. Yra keist, keliami kai, kai kurie keisti reikalavimai, kuriems negalima pritarti. Dar vienas melas, jeigu būtų galima tai pavadinti, yra tai, kad mums yra sakoma, jog egzistuoja pasauliniai standartai Aš daugybę metų dirbau klimato kaitos srityje ir mes tik labai nežymius žingsnelius padarėme tą linkme. Reikia pasirūpinti, kad čia nebūtų jokių perdė, perdėjimų ar faktų iškvaip, iškraipimų. Mes turime vartotojams sakyti tiesą. Kai žmonės perka naują automobilį, jie nori, kad bandymų rezultatai būtų geri, O kai jie išvažiuoja jau į gatvę, į gatvę nusipirka automobilį, tai automobilis suvartoja dvigubai daugiau degalų, negu buvo mm, bandymų cikle nustatyta. Reikia tiesą sakyti, kai kurie skaičiai yra perdėti, neteisingi. Čia yra daug visokių interesų, tačiau būtina gerinti situaciją šioje srityje. Iškelti tikslai turi būti įgyvendinami, tačiau taip pat reikia nustatyti ir labai griežtus ypatingus kreditus. Aš nesu didžiulis šalininkas tų ypatingųjų kreditų. Manau, kad reikėtų kažkokią viršinę ribą nustatyti tiems ypatingiems kreditams. Aš susikau su vienu iš didžiausių Europos asociacijų atstovais Ir buvo, man buvo pasakyta, kad yra vienas ar du gramai. Bet jeigu taip yra, tai ir nusakykime tą viršutinę ribą ypatingųjų kreditų. Tai gali būti vienas ar, ar du gramai ir nedaugiau. Reikia numatyti tokią galimybę. Jeigu mes nekalbame be 105 ar 107 gramus. Čia reikia labai atsargiai viską vertinti Manau, kad 147 gramai kilometrų yra įgyvendinamas tikslas. Taip pat yra sakoma, kad automobiliai brangsta, tačiau iš praeities matome, kad taip nėra. Taip, automobiliai šiek tiek brangsta, tačiau per dviejus ar trejus metus E, ta kaina vis dėlto leidžia sutaupyti, kai automobilis yra naudojamas jo eksploatavimo metu. Kai mes kalbame apie tikslus, turime plačiau užsimoti, turime būti ambicingesni, taip pat turime pasižiūrėti automobilio gamintojų e, sektorių. Jie sako, kad jie parduoda labai mm, veiksmingus, efektyvius automobilius. Mes turime būti atsargus, tačiau neturime pernelyg e, supaprastintai viską žiūrėti. Ačiū. Ačiū. Išklausęs jūsų pasisakymo, laukiu balsavimo. Pasižiūrėsime, kaip tai atrodys balsavimo metu. Svarbus dalykas yra tai, kad automobilių gamintojai turėtų labai susitvarkytis ir labai aiškius tikslus mm, išsikelti. 2016 metams yra tikslas 60 procentų sumažinti taršą. Ir iki 2050 metų mes dar turime daug labai ką susiplanuoti. Technologijos keičiasi, ir naujos technologijos suteikia daug galimybių. Aš manau, kad šiame komitete ir Europos parlamente e, galima dirbti taip, kad padėtumėm pramoniai mm, adaptuoti, pritaikyti tas naujas technologijas prie iškeltų tikslų. Manau, kad mums reikia 2021-2025 metų tikslų. 2005 metais mes nustatėme tikslus 2020 metams. Buvo daug diskusijų, tačiau tai pasirodė kaip įmanomas tikslas. Ir per 12 metų mes turėtume nustatyti tuos tikslus, taigi dabar jau reikėtų kalbėti apie tikslus 2025 metam. Prieš 12 metų galbūt reikėtų tikslus jau nustatyti, nes tokiu būdu mes parodome tarsi krypti pramoniai automobilių gamybos sektoriui ir suteikiame laiko žinias įgyvendinti praktikoje. Automobilių gamybos procesas užtrunka gana ilgai ir reikia suteikti laiko. Nauji automobiliai gali būti kur kas brangesni ir pramonė turi ieškoti galimybių, kaip sumažinti e, gamybos kainas ir vis dėlto kaip užsitikrinti pelną. Taip pat reikia pasirūpinti, kad vartotojams tie automobiliai būtų patraukus. Taip pat reikia pagalvoti apie paskatas perėti prie naujų technologijų. Ir apie ypatinguosius kreditus. Man pats terminas nelabai patinka, super kredits, ypatingiai kreditai, bet taip jie yra pavadinti. Mes jau esame matę praeitie įvairių paskatų Ir būtent tos paskatos leistų naujas technologijas panaudoti automobilių gamyboje. Kreditai yra gerai, nes tuomet mokesčių mokėtėms nereikės už juos mokėti. Keistas toks formulavimas. Tačiau aš pasisakau už tai, kad 2025 metų tikslas būtų nustatytas 2014 metais. Taip pat aš pasisakau ir už ypatinguosius kreditus, žinoma, reikia atsargiai juos nustatyti, kad tai nebūtų per dideli kreditai. Čia nereikia pernelik būti dosniems, nes susilpintume 2020 metų tikslą. Toliau dėl bandymų ciklo. Sunku nuslėpti tai, kad vis dėlto labai yra užtrunko ilgai siekiant užtikrinti gerą patikimą uh, bandymų ciklą. Jau dabar reikėtų kaip kažkokį atskaitos tašką, etaloną e, nustatyti bandymų ciklą, kad čia nebūtų jokių, jokio sukčiavimo. Pone Grostet, Aš noriu pasakyti, kad e, mūsų kolegos Kramerio parengtas pranešimas yra labai pozityvus. E, tikslas 147 e, gramai kilometrų neturėtų būti keičiami taip, kad, ne, kad to, tuo keitimu pakenktume pramoniai. Aš daug klausiau, įsklausiau kolegų mintis, mes. Uh, E, matome, kad krizės laikų perkama daugiau panaudotų automobilių negu naujų. E, kolega Karlas e, Heinz Florence sakė, kad padidės kaina 2-3 tūkstančiais eurų. Kalbame apie transporto priemonę, kuri uh, E, nedidelė ir jeigu pagridės jos kaina 2-3 tūkstančiais eurų, sunku įsivaizduoti, kaip bus. Mes turėtume būti realistiški kalbėdami apie tai ir įsivokime, apie ką kalbame, kai matome, kad yra dar griežtesni reikalavimai įvedami automobilių gamintojams, lengviesiems krovinėms automobiliams. E, Mes e, pirmiausia turėtume galvoti apie e, griežtus reikalavimus CO2 emisijoms toms elektrinėms, kurios naudoja anglį. Ir komisija e, taip pat yra pateikusi pasiūlymus dėl asmeninių automobilių emisijų Ir tie pasiūlymai neatsispindi šiame pasiūlyme dėl lengvųjų transporto priemonių. Dabar dėl ypatingųjų kreditų tai galėtų būti gera priemonė paskatinti plėtotis toliau automobilių rinkai, plėtotis naujosiams technologijams. Mes, manau, visi su tuo sutinkame. E, ir tai ne, ta priemonė nenaudos mokesčių mokėtojų pinigų ir tai turėtų būti labai e, geras dalykas mes turėtume e, lengvųjų transporto priemonių krovininių srityje skatinti naujas technologijas, e, galimybę pakeisti senas technologijas. E, ir dabar apie emisijų kiekį kalbama galimybę sumažinti emisijas iki 50 gramų, kai kurie gamintojai netgi kalba apie tokią galimybę. E, dėl ateities mes gal patvirtiname reikalavimus 2011 metais, dabar 13 metai, turime būti realistai, suvokti, kokią realybę mums atnešė ekonominė krizė ir nepamirškime, kas perka tokias e, lengvasias krovinės transporto priemonės. Dėkuoju. Prašom. E, dėkui. Pirminkė sako, ponas e, Kalanas, pavėlavau, nes dalyvau pirmininkų suėgoje. Dabar pasakysiu, jog mano frakcija visiškai pritarė e, pranešėjo nuomonė išlaikyti 10 metų tikslus, kaip kad ir komisijos pasiūlyme atsispindi 147 gramai kilometrui prieš dviejus metus mes apie tai kalbėjome, patvirtinome šį tikslą ir tai yra pakankamai ambicingas reikalavimas pramoniai. Aš esu dėkingas pranešėjai už darbą, žinau, kad buvo tam tikrų problemų e, susitariant dėl e, šio klausimo ir dabar ponas Krameris turės toliau derinti pozicijas dėl aplinkų, kadangi mes turime aplinkos saugos tikslus, automobilių gamintojai taip pat turi savo interesus ir dar reikia galvoti apie sąnaudas kainą. Sustarimas e, tarp tarybos ir parlamento buvo pasiektas 11 metais, sunku buvo susitarti kaip žinia, e, Junktinės karalystės transporto ministerija paskaičiavo, kad iki 32 metų 50 milijonų tonų CO2 iš metalų sumažės ES mastu. Ir taip pat turime galvoti, kad automobilių gamintojai, ypač ekonominės krizės e, kontekste, turėtų turėti e, galimybę žinoti, kad e, planuojant jiems tolesnius veiksmus nesikeis reikalavimai. Ir E, kitaip 20 e, metų tikslai susiję didesnės sąnaudos e, turės būti padengtos mokesčių mokėtojų. Dėl CO2 emisijų mažinimo iš keleivinių automobilių norėčiau pasakyti, kad turime būti labai nuoseklus, racionalus. Reikia kalbėti apie naująjį Europos važiavimo ciklą, jo pakeitimą pasaulinę suderintų lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą. Ir e, reikia galvoti, kokie bus priimti e, sprendimai šioje srityje, bet per e, pusiaukelėje, dėgiant mūsų reikalavimus, mes negalime keisti bandymų ciklo. Reikia išlaikyti dabartinę bandymų, bandantį bandymų ciklą, taikant 20 metų tikslą. Ir mes turėtume taip pat E, galvoti apie e, reglamentavimo sistemą po 2010 metų, kuri būtų pagrįsta nuoseklesnė stebėsienos sistema. E, mes taip pat norime pasakyti, kad reikia netaikyti pernelyg griežtų reikalavimų reglamentavimo naštos mažiems gamintojams, kurie gamina mažiau negu 500 transporto priemonių per metus, nes e, jų pagaminta produkcija, produkcija tikrai e, e, neturi įtakos e, bendram CO2 e, išmet išmetalų kiekiui, nes rinka jų sudaro tik tai 0,1 procento visos ES rinkos. Ir e, ši priemonė turėtų leisti taip pat įdėkti daugiau e, lankstumo, reikia e, sureaguoti į kiekvieno konkretaus gamintojo poreikius. Dėkuoju. Spaniu, gerbiamas pirmininkė kolegos. Mes e, matome, koks pateiktas e, reglamentas, tai yra tarsi mums imperatyvas ateičiai. 26 procentais padidėjo lengvų transporto priemonių rinka ir reikia galvoti apie CO2 emisijų mažinimą iš tokių transporto priemonių ir reikia taikyti pramonės priemonės, kurias leistų dėkti e, inovacijas ir būtų galima gaminti švaresnius automobilius. E, reaguoju tai, ką pasakė kolega Florensas ir pritariu jo analizai. E, dėl pasiūlymo mes turėtume ne tik būti ambicingi, paremti ambicingus tikslus bet ir e, ginti interesus tų gamintojų, kurie gamina mažus automobilius, transporto priemonės. Nes žinome, kad um, smulkių mažų transporto priemonių gamintojai taip pat e, sieks pristaikyti prie tikslų, bet e, jų padėtis yra šiek tiek skirtinga. Dabar dėl teksto manau, kad reikėtų pakeisti mm, tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, automobilio masė ne visuomet yra tinkamas kriterijus, e, skaičiuojant, kaip būtų galima sumažinti CO2 emisijas. Ir aš e, noriu, kad tai atsispindėtų pakeitimuose. Kitas dalykas 2009 metų duomenys vietoje 2006 metų E, bus galima geriau paskirstyti pastangas tarp automobilių gamintojų. Ir turime galvoti apie e, laikotarpį po 20 metų, kad suteiktume aiškumo daugiau automobilių gamintojams. Ir e, dėl to turime paprašyti, kad komisija pateiktų 14 metų globalų pasiūlymą dėl automobilių pramonės ir kur būtų uh, aptariama CO2 emisijos ir taip pat, e, kad būtų uh, automobiliams taikomas tam tikros etiketės uh, žymės pagal tai, kiek išskiria jie CO2. Vostach. Möchte nicht mehr? Dann Judith Merkis. Judith Merkinson. Ačiū. Pirmininkė, daug kas jau buvo pasakyta šiandieną. Tiesiog norėčiau išsakyti savo paramą. Turėtume žvelgti kur kas ilgiau, nei žvelgiame dabar, turėtumėme vertinti situaciją iki 25 metų. Dabar turime įvairių strategijų nuo 13, 13 iki, 50, iki 15 metų, tačiau turime mąstyti apie laikotarpį iki 25 metų. Nes per ankstesnį laikotarpį dauguma automobilių gamintojų sugebėjo patenkinti keliamus reikalavimus ir dabar aš manau, kad turime automobilių, kurie yra dar švaresni negu kad reikalavome ir pasiekėme ambicingesnių tikslų, nei užsibrėžėme. Matome, kad ypatingųjų kreditų sistema nėra kažkokia tai stebuklinga sistema. Reikia tam tikros pusiausvyros, siekiant kuo galima švaresnių automobilių. Taigi turime galbūt e, numatyti mažesnės e, ypatingų kreditų vertes ir gal kažkokią tai bonus malus sistemą numatyti. 50 procentų paramos gali būti skiriama pažangiems automobiliams. Matėme, kad tai veikia apivartintašos leidimų sistemoje, taigi reikia kažkokios tai švaresnės plėtros ir turime atsikratyti tų automobilių, kurie nėra švarūs. Aš manau, kad e, mes e, šiek tiek atsiliekame automobilių gamybos srityje, matėme tą ir diskusijose dėl triukšmo mažinimo. Ir mes visuomet bijome, kad jeigu užsibriešime per dėm ambicingus tikslus, kad išstumsime automobilių pramonę iš Europos. Tačiau Inovacijoms reikalingi aiškus teisės aktai, aiškus tikslai per vidutinį ir ilgalaikį laikotarpį. Ir tuos tikslus mes dabar turime ir užsibriežti. Ačiū, ponas, ponė Klas. Ich sage von vornherein, ich unterstütze den Vorschlag von Herrn Kramer. Weil die ganze... Pradžioje norėčiau pasakyti, kad tokios diskusijos vyko prieš dviejus ar trejus metus ir kasmet mums yra sakoma, kad negalime numatyti naujų tikslų, nieko negalime padaryti. Na, man keista, kad ponė Lepaš kiti sako, kad nori kažką nuveikti automobilių pramonės labui. Tačiau pažvelkime į smulkės vidutinės įmonės, ponios ir ponai. Mes apie tai kalbėjome ir anksčiau, ir dabar vėl keliame tą klausimą. Būtent smulkieji prekybininkai, pavyzdžiui, vindarys, kuris savo specialių automobilių važinėja po vynogynus. Yra žmonių, kurie automobiliais važiuoja į darbą ir panašiai. Taigi nemanau, kad reikia tų greičio ribotuvų, nemanau, kad reikia draus, bausti tuos žmonės, kurie mums dirba kasdien. Bet koks tikslas, kurio mes siekiame, turi būti patikimas. Taigi turime būti labai atsargus. Čia pagrindinis dalykas yra štai koks. Turime nemažų lūkesčių. Turi, žmonės pradami naują automobilį turi nemažai lūkesčių, tačiau žmonės turi važinėti automobiliais tol, kol jie juos vežioja, nes priešingą atveju iškils daug aplinkosauginių problemų. Aš buvau šešėlinis pranešėjas tuo metu, kai vyko tos diskusijos. Aš manau, kad šio pranešimo pavadinimas nėra visiškai tikslus, nes mes turėtumėme kalbėti apie automobilių kūro našumą. Ir turime pažiūrėti, kokie yra rodikliai valstybėse narėse. Tuomet vartotojai galės apsispręsti ir rinktis. Ir tiems, kurie sakė, kad apie tai jau kalbėjome, norėčiau pasakyti, kad testavimo ciklas ir dabartinis naudojimas yra, tarp jų yra didžiulis atotrūkis. Ir tikrai ne visi vartotojai vairuoja tuos pačius automobilius, tačiau tai, kad 25-30 procentų yra atotrūkis tarp testavimo ciklo ir realaus naudojimo, tai čia yra tikrai didžiulis procentas. Ir um, dėl ypatingųjų kreditų, aš manau, kad pono Florenco pasiūlymas yra neblogas, mes galėtumėme viršutinę ribą nustatyti tiems kreditams. Ir jeigu parengtumėme kokį tai panašų su tuo susijusį pasiūlymą, nes tie ypatingieji kreditai turėtų būti paskatos priemonė, nes reikalingi diferencijuoti tikslai. Taigi galbūt būtų galima kažkaip apriboti vartojimą, Taip pat surinkti turime duomenis apie oro kokybę. Europoje bus paskelbti švaraus oro metai. Kuo mažiau yra naudojamasi automobiliais, tuo mažiau oksidų yra atmosferoje. Taigi, tikrai reikalinga mažinti vartojimą, tačiau tą reikia daryti veiksmingai. Yra didžiulis skirtumas tarp įprastinių automobilių ir lengvasvorių komercinių transporto priemonių. Na, vienas dalykas yra įsigyti naują automobilį, tačiau jeigu gali sumažinti kūrą, kūro sąnaudas, tai irgi yra labai naudinga. Ir mes prieš keletą metų jau kalbėjome apie greičio ribotuvus. Ir galbūt pats veiksmingiausias kūro taupimo būdas būtų nuimti pėdą nuo e, greičio pedalo. Ir turime, manau, kad pamastyti ir pakalbėti apie tai, ar tai nebūtų prasminga dėkti tuos greičio ribotuvus. Aplinkosaugos grupėje, aplinkosaugos komitete pralaimėjome tuos balsavimus nedėlę balsų persvarą. Na ir ypatingieji kreditai turėtų būti pasiekimi toms valstybėms narėms, kurios nori numatyti mokesnės lengvatas aplinkos neteršiantiems automobiliams. Taigi, jeigu yra pateikiamas į rinką automobilis geresnis nei, nei numatytas standartas, žymiai geresnis nei numatytas standartas, tuomet valstybės narės galėtų numatyti lengvatinės paskatas e, tokio automobilio gamybai. Tai būtų iš tiesų labai įdomios diskusijos, kalbant apie ilgalaikius tikslus ir tie, kurie sakė, kad e, pramonė turi turėti teisę planuoti iš anksto. Taigi aš manau, kad ilgalaikis tikslas su turimomis technologijomis, tikslas, kuris būtų realus. Septyneri metai nėra labai ilgas laikotarpis, tačiau mes turime apibriežti ir testavimo ciklą ir panašiai ir negalime siekti nerealių dalykų. Taigi nesu visiškai įsitikinęs dėl ilgalaikio tikslo jog galiausiai vartotojas sutaupytų. Toks, apie kurį kalbėjo ponia Klas. Pavyzdžiui, tokių profesijų atstovai, kuriems reikia važinėti, pavyzdžiui, vindarys. Taigi, jeigu mes kažkaip tas emisijas sumažintumėme, tai būtų puiku. Dar vienas man labai svarbus dalykas yra testavimo ciklas. Vartotojas turi būti, turi tiksliai žinoti, nes jeigu yra 30-20 procentų atotrukis tarp testavimo ciklo ir realios situacijos, tai yra iš tiesų neprimtina. Turime nustatyti realų testavimo ciklą, kad vartotojas žinotų, įsigydamas naują automobilį, kad tai, kas yra buklete surašyta, realiai ir įmanoma. Na, aišku, skiriasi vairavimo įgūdžiai taip pat. Tačiau, manau, diskusijos bus labai įdomios. Dabar žodis atstovui iš aplinkos saugos generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Report, um, is... Dėkui pirmininkė už, pareng... už pristatytą pranešimą. Čia pristatyta daug naujų dalykų. Aš pradėsiu nuo keleto faktų. Pirmiausia, 2000 metais buvo 118 gramų lengviesiems e, e, sunkvežimėms. Vėliau 175 gramai 2017 metais ir ponas Kala taip pat žino diskusijas 2020 metams nustatyta 147 gramus. Mane šiek tiek stebina, kad pakeitimai, kurie siūlomi pranešime, jau šiek tiek koreguoja tuos skaičius nes jau su tais ypatingaisiais kreditais yra tam tikras daugiklis įveda, įvedamas, kuris leidžia nuo 50 iki 75 gramų padidinti tikslus ir taip pat viršutinė riba yra padidinama tiems, toms transporto priemonėms, kurios jau tenkina tuos kriterijus. O kaipgi 2017 metais bus? Jau dabar tik tai 6 gramais mes atsiliekame nuo 17 metų tikslo. Kodėlgi reikėtų e, susilpninti tą 140, susilpninti 147 gramų tikslą? 175 gramai yra įgyvenimas tikslas, tai rauda poveikio vertinimas, tai galima pasiekti, kalbant apie visiškai racionalės išlaidas iš gamintojų pusės. Mes turime išlaikyti, turime išlaikyti tą tikslą. Jis neturėtų būti susilpnintas įvedant ypatingosius kreditus, daugiklius, viršutinės ribas tiems atnalios, kurie, kurie atitinka tuos kriterijus. Čia yra ir e, banko kaupimo samprata įvedama, kai galima kaupti tuos kreditus ir juos panaudoti nuo 22 iki 25 metų. Yra įvairių skaičiavimų, ką tai galėtų reikšti. Jeigu apie 2 procentai lengvųjų komercinių automobilių e, atitiks reikalavimus ypatingiems kreditams, Tuomet 147 gramų tikslas 20 metais padidės iki 152 gramų, o 25 metais iki dar šiek tiek padidės. Šių tikslų keitimas sumažins tą švelninantį poveikį, kurio siekiame, e, kalbant apie taršalus, kurie patenka atmosferą. Labai daug žmonių minėjo ir bandymų ciklą. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad noriu pabrėžti tai, kas yra aišku mūsų pasiūlyme. Jeigu bandymų ciklas keisis nuo e- NEDC prie e, pasaulinės lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros, turime užtikrinti, kad didesnis griežtumas, e, kad nebūtų sugrįžtinas priemonės gamintojams tikslas turėtų išlikti toks pats. Mes nenorime apsunkinti jau dabar padėties, nes pripažįstame tuos iššūkius, kurie iškiltų gamintojams, jeigu mes keistumėm tuos nustatytus tikslus ir taip pat ciklus. Kalbant apie lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą, nuo 13 iki 14 metų jau keistusi padėtis ir ta procedūra sukeltų daugiau sunkumų. Kodėl tai yra su, svarbu? E, tai yra svarbu, kad žmonės galėtų gauti geresnės informacijos, kad lengvo automobilių vartotojai, naudotojai žinotų daugiau apie savo automobilius, kad galėtų taupyti kūrą, kad galėtų sąnaudas e, efektyviau naudoti ir įsigyti pačius veiksmingiausius sutimus. Ir būtent e, pasaulinė suderinta lygmųjų transporto priemonių bandymų procedūra tai leistų jiems padaryti. Ir tai palengvintų vis, visų darbą šiame procese. Ne tik mažiau reikėtų mokėti, tačiau būtų galima ir sutaupyti, e, vartojant, eksploatuojant tokius automobilius. Kodėl mes pateikėme tokį pasiūlymą? 2000 2014 metais siūlome, nes gamintojams reikia tam tikro laiko prisitaikyti, jiems reikia iškumo. O jeigu būtent vėliau pasiūlė, tai tiesiog viskas užsivilkintų. Mes norime, kad šis pramonės sektorius būtų konkurencingas. Anksčiau patiekę tikslus mes tam tikro tikrumo suteikiame gamintojams, kokie yra tikslai ir jie gali iš anksto pradėti ruokštis uh, tiems tikslams ir, ir prisitaikyti prie tokių tikslų sėkimo. Ačiū. Dėkoju. Suteiksiu žodį vėl pranešėjui. Ačiū už diskusijas. Dėkuoju už iškeltas idėjas, už daugelį aspektų. Žinoma, negalėsiu visko dabar apžvelgti, tačiau keletą žodžių noriu pasakyti apie svarbius aspektus, tokius kaip bandymų ciklas. Visi, kurie apie tai kalbėjo, teikia, kad bandymų ciklas netitinka tikrovės. Problema yra ta, kad bandymų ciklas nepatenka į šio reglamento e, dalyką. Čia reikėtų kalbėti apie reglamentus, reglamentuojančius automobilius. Bandymų ciklas, ciklas nėra standartas, kuris užtikrina automobilių efektyvumą. Mes, žinoma, nenorime susilpninti bandymų ciklą. Aš savo pranešime tiesiog aiškiai sakau, kad jeigu perėsime prie naujojo bandymų ciklo, tuomet ateis laikas nustatyti ilgalaikius tikslus O jeigu neįvesime to naujojo bandymų ciklo, tuomet turėsime e, pripažinti, jog teks naudoti senąjį bandymų ciklą. Ir naujasis Europos e, bandymų ciklas nėra šio e, reglamento dalykas. Šitą noriu pasakyti apie tai, kas buvo kalbama dėl lengvųjų transporto, lengvųjų komersinių automobilių. Čia ir kalbama apie ryšį tarp gamintojų, kurie ištikrina mažesnį nei vidutinį CO2 emisijų lygį. Iš tiesų, CO2 lyderiai šioje srityje susiduria su sunkumais. automobiliai, kurie, daugiau, kurie gamina automobilius išmenančius mažiau CO2 aplinką, nebūtinai atitinka vartotojų poreikius. Čia yra klaidingas požiūris. Mes neturėtumėm nurodinėti automobilių gamintojams, kaip jie turi gaminti. Turime tiesiog nustatyti kažkokius griežtus ir gyvendinamus teisinius standartus, kurių reikėtų laikytis. Man atrodo, kad 2013 metai yra per ankstyvas laikotarpis e, planuoti, kas turėtų būti 2050 metais. Aš turiu daug informacijos, daug įvairių dalykų yra svarstoma, kalbame apie naujas technologijas, naujo tipo variklius, žemesnės dujų kainas, dėl to būtų galima gaminti daugiau dujomis varomų automobilių, ypač e, lengvųjų krovininių automobilių. Reikėtų išsameu išnagrinėti rinkos padėtį. Ir kompromisas nebūtinai turi būti pasiektas 2018, bet 2014 yra tikrai turbūt per, per ankstyvas, per ankstyva data. Kalbama ir apie ypatinguosius kreditus. Galima juos vadinti kaip paskatas inovacijoms. Supratau, kad nemažai yra pritariama mm, būtent ypatingųjų kreditų naudojimui e, kalbant apie lengvosius komercinius automobilius. Dėl greičio ribotumų jie, jie taip pat nepatenka į šį reglamentą. Tai yra vienas iš būdų mažinti CO2 išmetimą, mažinti taršos lygį, bet geriausias būdas turbūt apskritai palikti automobilį namuose, o neriboti greitį. Aš nemanau, kad mes turėtume liaupsinti tuos žmonės, kurie naudoja lengvuosius automobilius komerciniais tikslais. Jie sukuria kamščius ir eismo problemas. Yra nemažai vartotojų, kurie pasisako už, už greičių ribojimą. Tačiau ne čia reikėtų tai disku, apie tai diskutuoti. Galbūt Nu, toje srityje, kur kalbama apie kelių eismo saugumą. Svarbiausias dalykas yra sumažinti e, transporto priemonių parko e, vidutinį taršalų kiekį išmetamą į aplinką. Ir čia išimtis taikoma tik tai gamintojams, kurie gamina nedidelį kiekį automobilių per metus. Yra atlikta tyrimų, kur išvados padarytos kitokios nei jūsų patiktos išvados. Tikroviškiausias tikslas yra maždaug apie 163 gramus kilometrui. Čia nėra kažkokio automatizmo, mes negalime automatiškai taikyti, kad galutinis vartotojas tiesiog gauna tiesioginę naudą iš CO2 emisijų mažinimo. Tai reiškia, kad bus brangesni automobiliai siekiant tokių tikslų ir vartotojai turės mokėti tas didesnės kainas iš automobilius. Mes esame, išgyvename ekonominėje krizę ir žmonės vis daugiau naudoja. Mm, panaudotų automobilių, neperka naujų automobilių. Čia reikėtų siekti tinkamo kompromiso. Ir rengdamas e, nuomonę, aš visada stengiuosi siekti kompromiso. Taip, turime būti ambicingi, tačiau reikia atsižvelgti tai, kad automobilių sektorius tam tikros Europos dalise tikrai nėra pačioje geriausioje ekonominėje padėtyje. Ačiū. Pakeitimų galutinis terminas yra 27 vasario vidurdienis. Dvidešimt ketvirtą, dvidešimt penktą balandžio komitete svarstysime ir balsuosime gegužę. O plenarinė sesija šis klausimas bus birželio mėnesį. To baigėme šį darbo tvarkės klausimą. Ir periname prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos pasiūlymas dėl laikrodžio stabdymo. Pranešėjas yra Peteris Lys. Pirmiausia, jam suteiksiu žodį, kad jis galėtų pristatyti šią temą. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Aš turėčiau kalbėti tik apie pakeitimus ir aš labai dėkingas daugeliui e, pakeitimus teikančių asmenų. Ir tie pakeitinkai atitinka mano pagrindinę mintį pranešime ir gerina mano pranešimą. Esu dėkingas e, už bendradarbiavimą transporto komitetui Matija Gruš. Šis pranešėjas labai naudingai prisidėjo prie mano pranešimo rengimo prieš balsavimą kitą savaitę. Tikiuosi pasieksiu su juo susitarimo, tai yra su transporto komitetu, kad mes abu, abu komitetai galėtų mm, kalbėti vienu balsu. Norėčiau trumpai paaiškinti tiems, kurie praėjusią kartą nedalyvavo, kas čia vyksta. Yra pasiūlymas sustabdyti laikrodį e, priekybos taršos leidimai sistemoje iki 2014 metų balandžio ir kad nebūtų sankcijų taikymo, kalbant apie tarpžemyninius skrydžius, kurie, kurie. Nes kitu atveju būtų taikoma ši sistema tarpžyminiams skrydžiams. Čia kalbama ne tik apie Europos orostus, Tačiau kalbama apie visus skrydžius iš Europos uostų į trečiasias šalis ir iš trečiųjų šalių nusileidžiančius lėktuvus Europos uostuose. Ši išimtis nėra vien Europos vidaus skrydžiams taikoma. Iš pradžių ši nuostata buvo svarstoma ir įtraukta, tačiau galutinis tikslas nustatyti tokią sistemą e, visam transportui visame pasaulyje ne tik tai Europai, ten, ar Kinijos, ar JAV oro bendrovėms. Turime šią priemonę, žinoma, nustatyti ribotai tiek laiko prasme, tiek masto, taikymo apimties prasme. Ir turime galiausiai pasiekti tarptautinio susitarimo. Toks yra komisijos požiūris ir, manau, jis yra teisingas. Praėjusį kartą buvo pateiktas klausimas, kodėl tiek daug trečiųjų šalių prieštarauja šiam pasiūlymui. Nenoriu kartuoti argumentų, tik noriu pasakyti, kad mano požiūriu nėra tokio tikro turinio, dėl ko reikėtų ginčytis. Tai yra daugiau politinis požiūris. Ir tai yra ES politinis požiūris į tarp žemyninius skrydžius, nes ta, ta priemoka, tas padidėjimas kainos nėra didesnis nei kavos podelis oro uoste kainuotų. Mes neturėtume, mes jokių būdų nenorime sumažinti suverenių teisių tų valstybių, tačiau ekspertai labai aiškiai sako, jog Europos teisingumo te, teismas priemė sprendimą, jog mes turime teisę kai lėktuvai leidžiasi arba kyla iš ES rostų, turime teisę imti už tai mokestį. Ar tai būtų Vokietijos ar Prancūzijos e, mokesčiai? Tie mokesčiai tose šalise Vokietijoje ar Prancūzijoje yra e, aukštesni, tačiau tie mokesčiai skiriasi nuo skrydžio atstumo. Jeigu iš Vokietijos į Lenkiją skristumėte, mokate mažiau, lyginant jeigu iš Vokietijos į Japoniją, jeigu iš Londono į Kanadą mokate mažiau negu iš Londono į Meksiką arba iš Londono į JAV. Taigi trečiųjų valstybių argumentai tikrai nėra nuoseklus. Mokesčio dydis priklauso nuo atstumo. Ir čia reikia vadovautis tikrovės kriterijais. Dar vienas įspūdis susidaro iš trečiųjų šalių, kad mes nenorime traptutinio sustikimo, kad mes kaip Europa norime kažką primesti likusiam pasauliui. E, komisijos pasiūlymo esmė nustatyti vienodas sąlygas visiems ir aš teikiu pakeitimus. Ir tie pakeitimai, kurie e, nukrypsta nuo šio požiūrio, jie turėtų būti atmesti. Dėja, aš nematau čia vieną iš kolegų, tačiau norėčiau labai aiškiai pasakyti. Tai yra tiesiog populizmas, rimtos aplinkosauginės organizacijos ir rimti partneriai šioje pramoje nepritarė tokio pobūdžio pasiūlymams. Žinoma, visada galite mojuoti žaliomis vėliavomis ir kalbėti apie ekologiją. Tačiau tie, kurie teikia priešingus pakeitimus, net ir jie nelabai norėtų, kad tokie pakeitimai būtų priimti. 11 ir 20 pakeitimai turėtų būti atmesti, juos teikia kolegos iš įvairių frakcijų. Čia kalbama apie, apie tą datą, kada reikėtų vėl paleisti laikrodį po dviejų ar po trijų metų. Bet jeigu paklausite žmonių, ko jie siekia, turint galvoje, kad Akeo susitinka šiais metais ir bus primtas arba e, e, tarptautinis susitarimas, arba kažkoks e, kitoks aistinis susitikimas, Zeichen. Und ich Manoma, kad IKAO, tarptautinės civilinės aviacijos organizacijoje, nebus siekiama priimti e, konkretaus sprendimo, bet mes, kaip tarptautinė bendruomenė, turime būti susivienyje ir po dviejų metų galbūt jau galėsime kažką pasiekti. Tam tikram etape, galbūt po dešimties metų, sulaukime sėkmės šioje srityje, bet tuomet, galės, tuomet iškils konkurencijos problemos. Kol kas neturime dėl to jaudintis. Kur kas ES ribose vykdami skrydžiai, e, jų tarša nėra labai didelė, tačiau po keleto metų matysite, kad tikrai kaina bus didesnė ir gali, gali iškilti ir konkurencijos problemų. Yra nemažai pakeitimų, kuriems, kuriais siekiama daugiau iškumo, jiems aš pritariu pavyzdžiui, pakeitimų terminai. Um. Galėčiau, kad galima visą tai įtraukti kompromisinį e, pasiūlymo, kompromisinius pakeitimus ir visi galėsiems pritarti. Yra du pakeitimai, kurie yra labai svarbus, nes jie įneša naują aspektą į šias diskusijas. Ir aš norėčiau juos aptarti jiems pritardamas. 2008 metais Buvo priimti teisės aktai dėl konkurencingumo priežasčių, siekiant apsaugoti pramonės sektorių. Norėjome užtikrinti, kad e, būtų tinkamai paskirstomi pinigai ir lėšos. Čia nereikėtų iškaišyti kažkokių skilių biudžete, bet skirti pinigus aviacijos technologijoms. 24 pakeitime yra apie tai kalbama. Hasi and Vils ir 23 pakeitime. Jeigu amerikiečiai, pavyzdžiui, pateiktų pasiūlymą skirti lėšų bendriems tyrimams, tačiau bus sunkiau gyvendinti priekybos taršos leidimą sistemą. Ir jeigu pinigai, pinigai bus skirti tarptautiniai klimato kaitos politikai, tie pinigai pateks besivystančiom šalims. Dėl to aš manau, kad reikėtų kompromiso vardan pritarti tam pakeitimui. Taryba dažniausiai atmeta tokio pobūdžio pasiūlymus. Tai tačiau turime siekti savo tikslų, nes bent jau tarptautiniu lygiu, jeigu mes jeigu mes neprieštarautume tam tinkamam lėšų paskirstimui, tai leistų lengviau vykdyti dėrybas. Mano pozicija būtų tokia. Reikėtų siekti kompromisinių pakeitimų, turime padaryti viską, kad galėtumėm pasiekti pasaulinį susitarimą, pasaulinį sprendimą. Ir bet kokią kainą turime vengti sudaryti įspūdį, jog mes norime atidėti šią temą. Rytoj vyks diskusijos ir aš nes, tik gavau elektroninį laišką e, apie priekybos taršos leidimais sistemais. Čia kalbama ne vien apie techninius klausimus. Keliamas klausimas, ar reikia toliau vykdyti mm, klimato kaitos politiką. Man atrodo, kad negalima atsisakyti E, priekybos taršos leidimai sistemos, būtina juos ir toliau tęsti ir e, daryti, e, stiprinti tarptautinių lygių tą darbą. Äh, Dėkui. Peterui Lėzijai. Rytoj spręsime dėl to, kas atsitiks su taršos leidimų kaina. Tikimės, kad mūsų indėlis bus sėkmingas jeigu mes norime, kad e, klimato tarptautinės civilinės aviacijos organizacijoje dėrybos būtų sėkmingos, mes turėtume kaip Europą pasirodyti stiprus, nes tarptautiniu mestu jau 15 metų nieko nepasiekta. E, vyksta diskusijos apie ES apivartinių taršus leidimų sistemą ir jos taikymą civilinė aviacijai. Aš pats esu pateikęs porą pakeitimų kadangi aišku yra ir tai, jog pinigų uh, surinktų pagal šią sistemą negalima uh, naudoti skilėms biudžeto užkaišioti. Reikia uh, pinigus naudoti priemonėms skirtoms kovai su klimato kaita ir pristaikymo prie klimato kaitos padarinių priemonėms. Mokesčiai yra gana nedideli palyginti, keletas tik tai centų kartais ir mano apygardoje 50 km atstume mokama 10 kartų daugiau negu, už kelių, kelių mokesčių, negu kad skristum iš Frankfurto į e, ha, Hamburgą jau kad toks tas mokestis būtų užskrydį. Taigi mes norime, kad būtų įvesta leidimų sistema, todėl remiu komisijos pasiūlymą. Mes turime ribotai sustabdyti laikrodį iki dviejiems ar trejiems metams kad būtų pasiektas sutarimas, iki to laiko, kol bus pasiektas sutarimas tarptautinių tarptautinėje civilinės organi e, aviacijos organizacijoje. Aš remiu pranešėjo požiūrį, taip, viskas priklausys nuo e, balsavimo rezultatų rytoj ir mes pamatysime, ar gausime prizą ar ne ir ar ši sistema visai nustos veikti. Ir be to e, mes pamatysime, kokia yra kaina. Labai prašau jūsų ateiti į posėdį rytoj ir numatyti kainą šiai sistemai, nes kitaip prarasime galimybę. Mes nenorime e, kokio nors labai e, griežto prikišimo teisės akto, mums reikia iškios sistemos dėl e, emisijų priekybos civilinės aviacijos srityje. Mums reikia vienos priemonės arba mokesčių, rinkliavų arba apivartinių taršos leidimų sistemos. Norime, kad valstybės narės pritartų pasiūlymui, jog reikia rinktis e, taršos leidimų sistemą ir turime užtikrinti, kad ta sistema sklandžiai funkcionuotų. Taip pat reikia sustarimo tarptautiniu mastu. E, pasakiau tai, ką norėjau dabar Kris Deivis. E, pasižiūrėsime, kaip pavyks nusivedimas. Aš neprašiau žodžio, aš e, norėčiau pasisakyti, bet šiaip ne e, planavo, jeigu galima, tai tada aš pasakysiu po kitų kai kurių kolegų. Gerai. Martinas Kalaninas. Taip, aišku. E, man patinka, kai viena koalicijos e, narė užleidžia vietą kitai. Trumpai, pirmininkė. Kaip jūs sakėte, Aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad vieniems metams bus e, atidėtas sprendimas įtraukti skrydžius iš e, Europos ekonominės erdvės ir į ją, laukiant pasaulinių susitarimų. Mes norėtume, kad kaip galima mažiau būtų pakeitimų pasiūlyme, kad jis būtų kaip galima greičiau e, patvirtintas, nes pakeitimai nustatys benelik daug sąlygų pirminiam laikrodžio sustabdymo pasiūlymui kuris, e, kurį pateikė komisija. Bet pirmiausiai kalbu apie pakeitimus, e, kurie buvo, buvo pateikti anksčiau, apie tai kalbėjau, apie tam tikrą e, tikslinį paskirstimą leidimų, bet jau anksčiau buvo viskas labai aišku per darybas, valstybės narės nenorės tenkinti kai kurių reikalavimų. Taip pat turėtume uh, atsargiai žiūrėti į pakeitimus, kurie galėtų e, pakengti būsimiems sustarimams civilinės e, aviacijos organizacijai. ES taip pat neturėtų pernelyg griežtai e, nustatyti vienašališkų tikslų, reikia tvarkaraščių įvairių modalumų, galvojant apie tai, kad galiausiai bus pasiektas pasaulinis sutarimas. Bet aš pats esu pateikęs porą pakeitimų, siekdamas e, užtikrinti tolygesnį tikslą, e, kad e, darybininkai e, turėtų mažiau nuogastavimų ir reikia tikėtis, kad jiems pavyks dirbti sklandžiai ir kad bus pasiektas pasaulinis tarimas, kuriam visi pritars. Karšlyter, kuris pakeičia kitą kolegą. Dėkui, pirmininkė. E, aš e, noriu pasakyti, kad dabar e, aviacijos pramonė yra tarsi kažkoks tai rojus, tam tikrą prasme panašus į mokestinį rojų. Reikia sustabdyti emisijas. Aš, tai būtų geriausias daiktas. Mes e, panašu, kaip ir e, Lyzė 23 pakeitimą yra pateikęs, mes pateikėme 24 ir turime galvoti apie dingus tikslus ir galvoti, kad tai galbūt padės e, pasiekti pasaulinį stojimą, bet mums nereikia stabdyti laikraščio, ko laukėme, turime žengti į priekį ir reikalauti, kad būtų susitarta pasaulinio, pasaulinio mastu. E, nustatant, kad pajamos gau, bus naudojamos, išleidimų bus naudojamos aplinkos saugos priemonėms. Ir reikia tikėtis, kad taip, pasaulinis sutikimas bus naudingas visiems, bet prašau, kad mes nors e, tą e, nedidelį dalyką padarytume dabar, jau 85 e, procentai yra numatyti nemokamų leidimų, tai kalbame tik apie 15 procentų, tai turėtų būti minimalus reikalavimas bet to nebūtų geras teisės aktas, jeigu jame sakytume, jog norime rinkos priemonės ir vidury to dokumento pasakytume, kad nebereikia tos priemonės, sustabdykime jos e, veikimą. Tai nėra geras būdas e, priimti tokį teisės aktą, nes reikia iškumo, apie kurį kalbame labai dažnai dabar Francijos Grostet. Labai ačiū. Mes gana dėlę daugumą E, dauguma mūsų sutinka, kad e, komisijos sprendimas sustabdyti taikymą dokumento yra e, geras dalykas, ko laukiame pasaulinio susitarimo ir tikiuosi, kad tas pasaulinis susitarimas bus pasiektas kaip galima greičiau. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad direktyva įsigaliojo pernai sausio pirmą dieną ir dabar E, buvo pas, jau pasiūlyta lapkričio 12 e, įvesti tam tikras korekcijas. Bet e, tai įveda nuolatinio neiškumo pramonėje. Ir noriu pasakyti, jog reikia vengti atgalinė tvarka taikyti, atgalinė data taikyti tam tikrų reikalavimų, kurie gali tarsi nubausti tam tikrus operatorius. Kai kurie operatoriai jau pradėjo pirkti tam tikrą dalį kreditų iki lapkričio 12 dienos, o 2013 metų uh, balandį buvo numatyta uh, pradėti taikyti tą priemonę, bet jie, galima sakyti, buvo geriausi mokiniai. Ir dabar tarsi jie bus nubausti. E, nors kai kas jau laikėsi reikalavimų 12 metų pradžioje ir reikia daryti skirtumą tarp tų, kurie tikrai yra geri mokiniai ir tų, kurie nieko nepadarė. Mes turime vengti teisinio neiškumo ir nepradėti taikyti tam tikrų techninių nuostatų atgalinė data. Ir aš ateisiu pateikusi atitinkamą pasiūlymą, kuris leist mums taikyti direktyvą tokią, kokia jį patvirtinta e, ir tam tikrą prasme e, tai e, siūlo mano mokėtime traktuoti jau įsigytus e, taršos leidimus, e, derinti juos su dabartinėmis e, nuostatomis. Būtent noriu atkreipti jūsų dėmesį į šį klausimą ir tikiuosi, kad Europos Sąjungai pavyks užsitikrinti gerą rezultatą tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos generalinėje asamblėje šiais metais. Holgeris Krameris. Ačiū. Nenoriu iš nuo pradėti diskusijų, tik norėčiau pakalbėti apie pakeitimus. Nežinau, ar pats pavadinimas yra teisingas. Man atrodo, kad čia kaip ir žingsnis atgal. Buvo tokių, kurie prieštaravo europiniams teisės aktams ir dėl tos, dėl tos priežasties ir manau, kad yra žingsnis atgal. Nes dabar yra tokia situacija, kai skrydžiai trečias šalis nėra veiksmingi. Tačiau yra ir vidinių ES skrydžių, pavyzdžiui, iš Düsseldorfo į Mallorką. jis patenka apivartinių taršos leidimų sistemą, o iš Düsseldorfo į Egiptą nepatenka. Na, pažvelkime, kiek jautri yra kainų prasme šis rytis. Tai galėtų reikšti, kad žmonės būtų labiau linkę skristi į Egiptą, nes e, tokia jiems kaina yra parankesnė, bet Juk ne to mes siekiame. Aš manau, kad jeigu norime stabdyti laikrodį, tuomet turime grįžti prie to, ką jūs sakėte anksčiau. Taip, mes galime tą padaryti. Ir taip susitarti gali tapti sunku ir jeigu starimo nebus, tuomet viskas bus taps sudėtinga politinių lygmenių, gausime laiškus iš užsienio reikalų ministrų, tikrai neturime kartoti tos situacijos, kuris susiklostė praeitais metais. Netgi jeigu šiuo metu rudenį gautumėme pozityvų rezultatą, tuomet turėtumėme siekti gyventi tai, kas, dėl ko susitarta tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Tai gali būti apivartinių taršos leidimų sistema ar dar kažkas, bet gali nutikti taip, kad e, organizacijoje nebus susitarta. Ir tuomet bus kalbama tik tai apie kaštus, o ne apie naudą. Peter Lyzė apie tai kalbėjo pradžioje. Taigi aš manau, kad turime pažiūrėti į darbų grafiką. Jeigu trečiosios šalys tam tikram laikotarpiu nebus e, įtrauktos į sistemą, kaip tuomet bus su EFTA šalimis? Aš manau, kad čia yra toks tam, politin, tam tikra politinė provokacija. Čia yra karas tarp galių. Mes prievartai traukėme Šveicariją į sistemą, bet negalime šveicarams nurodinėti, ką jie turi daryti. Turime apie tai tikrai labai rimtai pasvarstyti ir pažiūrėti, kaip, kaip, kaip galiausiai bus su EFTA šalimis. Ačiū, aš labai trumpai kalbėsiu. Man atrodo, kad šiek tiek keista gauti tokį komisijos pasiūlymą. Šiek tiek buvo išsakyti argumentų dėl to, kad būtų galima pritarti komisijos pasiūlymui. Tačiau mes negalime per, perdėm vilkinti to įgyvendinimo, nes galiausiai susiklosės tokia situacija, kai gausime kažkokiu tai miglotų pažadų, lauksime dieną kitą. Ir kaip sakė ponas Lyzė, reikia kažkaip sugrįžtinti sistemą. Ir aš manau, kad tokia strategija yra teisinga. Reikia paspartinti reikalus, turi būti aiškus terminai, jie neturi būti per ilgi, turi būti numatomi aiškus kriterijai. Ir jeigu niekas nepasikeistume, turime toliau gyventi pagal savo sistemą. Kaip sakiau, tai yra nemenka našta oro bendrovėms. Problema yra ta, kad skraidome per daug ir tai nėra tvaru. Ir negalime laukti per ilgai, bet jeigu atsirastų geresnė sistema veikianti tarptautiniu mastu, galbūt vertėtų jo šiek tiek palaukti, bet aišku, amžinai laukti negalime. Jeigu nieko nesulauksime, tuomet turime parengti tokią sistemą, kuria įtrauktų ir tarpžeminius skrydžius. Krisas Deivisas. Labai paprastai pirmininkė pasisakysiu, aš pritariu komisijos pasiūlymui suteikti erdvės dėryboms. Laukiu dėrybų, norėčiau, kad pajamos būtų tikslinės, nenoriu dar ilgiau vilkinti, noriu, kad būtų pozicija patvirtinta, bet turiu du klausimus. Pirmiausia, nesu įsitikinęs, kad tikrai reikalinga komisijai čia taikyti bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tam tikrų teisės aktų, pavyzdžiui, mobilių oro kondicionierių atveju komisija sako, mes dviejiems metams stabdome teisės aktų e, taikymą ir viskas. Jeigu komisija taip greitai viską gali padaryti, taigi force major pagrindu, nežinau, ar čia galima būtų pasakyti, kad e, be bendro sprendimo priimo procedūros komisijai reikia daugiau erdvės e, dėrybose. Kitas klausimas man atrodo, kad šios diskusijos tikrai ne, ne, nepaaiškino situacijos. Nors yra dar keturios dėrybų datos numatytos, vis tiek vyksta privačios diskusijos ir privačios dėrybos ir norėčiau sužinoti, ar komisija tikisi sėkmingo rezultato, numatydama dar daugiau laiko dėryboms. Ačiū, Judita Merkis. trumpai. Visi kalbėjome apie tai, kiek daug skraidome. Na, problema ta, kad apivartinės taršos leidimų sistema gera. Gal galime ją keisti kažkuo geriau, bet kol kas nieko geresnio neturime. Aišku, diegus nauja sistema visuomet atsiranda tų pirminių problemų. Ir dabar e, tarsi daromas spaudimas į KAO organizacijai parengti naują sistemą. Aš nemanau, kad sprendimu kažką primetame oro bendrovėms. Tiesiog yra labai sudėtinga viską subalansuoti ir išsaugoti tas pačias ambicijas ir taip pat oro bendrovėms suteikti pakankamai galimybių plėstis pasauliniu mastu, nežinau, ar viena sistema reiktų keisti kitą. Tačiau jau vasario vidurys ir labai dabar sudėtinga tą sistemą keisti. Kol kas aš nemačiau jokių naujos sistemos apmatų. Sistemos, kurie galėtų pakeisti mūsų dabar veikiančią sistemą tarptautiniu mastu. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjams, visiems, kurie pasisakė dėl siūlomos išlygos. Aš nedaug turiu pastabų. Pirmiausia, kalbant apie apriepties išplitimą, įtraukiant vidinius europinius skrydžius, Tai nelabai logiška, jeigu žiūrėtumėme, kokia yra išlygos esmė. Ir sižvelgiant į poslinkius į ką organizacijoje, tiesiog buvo bandoma palikti daugiau erdvės tarptautinėms daryboms. ES apivartinių tašų leidimų sistema niekuomet nebuvo kontroversiškas klausimas ES. Kalbant apie šveicarus. Čia, mano manimu, situacija gan panaši. Šveicarija niekuomet neprieštaravo ES ETS sistemos taikymui, plus jos de, šveicarai derasi su mumis dėl e, apibūdintos pasėdimų sistemos. Dėl to čia susiklosto gan ypatingos aplinkybės, susijusios ne tik su tuo, kad fiziškai esame artimi ir tai, kad Šveicarija yra ES viduryje, ir ideologinė prasme esame artimi ir mūsų tikslai yra bendri klimato kaitos rytyje. Taigi mes, jeigu norėtumėme patys išlygą išplėsti, tai iš tiesų būtų labai žalinga turint omenyje tarptautinių dėrybų dinamiką. Dabar kalbant apie išlaidas ir konkurencijos iškraipimus, visi, visos oro bendrovės veikia pagal bendras taisyklės, visomis bus elgiamasi vienodai. Ir kai kurios oro bendrovės jau yra šešybei tą paskaičiavusios 25 euro centai vidiniams skrydžiams padidės. Ir aš nežinau, čia kažkieno e, atostogų planus taip jau smarkiai pakeistų tokios išaugusios išlaidos. Dabar tarptautiniai kreditai. Mes minimalistiškai tos siūlomos, minimalistinės išlygas siūlome ir tai išsaugo apivartinto šios leidimų vientis, tai sistemos vientisumą, numatant realią vienerių metų išlygą. Ir po to mes galėtumėme toliau po vienerių metų visapusiškai gyvendinti e, sistemą, jeigu jokio sutarimo nebus pasiekta. Mes nekeičiame procentų dėl to, kiek tų prievolių procentų gali sudaryti tarptautiniai kreditai ir tos oro bendrovės, kurios įsigijo kompensacijas su šimtaprocentinės kompensacijos jos gaus tam tikrą perviršį ir galės jo pasinaudoti atinančiais metais ir galės tą perviršį, perviršinius tarptautinius kreditus perduoti, parduoti, atsiprašau, rinkoje. Kai yra kokie tai daromi esminiai pokyčiai, tai ir šiek tiek tai įtakoja aplinkybės ir noras pasinaudoti išlygomis persveria galimas, galimus nuostolius įsigijant tarptautinius kreditus. Taigi mes turime žvelgti plačiau. Ačiū pirmininkė. Danke und abschließend erhält Peter Lisa als Berichterstatter das Wort. Bitte. Dėkuoju. Dabar pranešėjai baigiamas išžodis. Trumpai. Tie, kurie pritarė man, neturi, ne, nekomentuosiu. Matė Kalian kalbėjo apie pajamas, taip pat Kris Deivis. Visi, kurie svarsto šį klausimą, jį nagrinėja, žino, kad turime pakeitimą dėl tikslinių pajamų Ir tie pinigai turėtų būti panaudoti, dėl jų panaudojimo reikės dėrėti su taryba. Svarbu, kad tai būtų nuspręsta balandžio mėnesį ir kad tai nesukeltų sunkumų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Jeigu viskas vyks sklandžiai ir komisija sako, kad kad e, reikės palaukti susidarimo tarp tarybos ir parlamento balandžio mėnesį, o jeigu nebus pasiektas susidarimo, tuomet bus taikoma dabar galiojanti, dabar galiojanti bendrijos teisė. Tačiau reikia lankstumo iš visų pusių. Iš kitos pusės Martinas ir Kris. Nuo 2008 metų pasikeitė padėtis. 8 metais mes nežinojome, koks bus e, didžiulis pasipriešinimas iš trečiųjų šalių pusės. Ir užuot pasidavę, e, turiu pasakyti, kad mes turime dirbti konstruktyviau. Toliau dėrybos su amerikiečiais. Amerikiečiai yra labai susidomėję. Ir jeigu e, siūlytumėm bendrų iniciatyvų, tai jos būtų primtos su, su susidomėjimu, taip pat ir besivystančiose šalise. Monrealyje, rugsėjį. Nemanau, kad kas nors sakys, jog biudžetas yra svarbesnis nei tarptautiniai susitarimai. Mes turime tai aptarti, parlamentas turi aiškiai suformuoti savo poziciją, o jeigu taryba tam nepritars, tai apsunkins diskusijas ir rugsėjo mėnesį. Karlsrūtė sakė, kad mes neturime stabdyti laikrodžio, tačiau dėja tai nėra tiesa. Jeigu norime pasiekti tarptautinės sėkmės, turime pritarti šiam pasiūlymui. Franco sakė, kad tai yra techninis pasiūlymas, tačiau mums reikėtų apsvarstyti, ką mes galėtumėm nuveikti. Toliau Šveicarija, čia yra opus klausimas. Gehandelt. Eine Kritik an der Kommission ist ja durchaus berechtigt, denn. Ähm, Komisija galbūt ne, nesilaikė tokios diplomatiškos taktikos, kaip galėjo laikytis, o Šveicarija niekada nekritikavo mūsų sistemos. Jie visada pritarė Europos Sąjungai. Bet galbūt būtų išmintinga pasikalbėti su Šveicarija. Mes kalbėjome anksčiau prieš, prieš paskelbent e, šį dokumentą, tačiau kalbėjomės taip pat kaip, kaip ir su taryba, su Šveicarija. Čia yra atsakomybės klausimas. Man nesusidaro įspūdis, kad Šveicarija kaip nors kritiškai reaguotų į tą pasiūlymą. Šveicarija nori dalyvauti, nori dalyvauti priekybos taršos leidimai sistemose. Ir kad skrydžiai būtų traktuojami iš Šveicarijos lygiai taip pat kaip iš bet kurios ES šalies. Nemanau, kad Šveicarija kokį nors prieštaravimų pareikštų. Aš daug diskavau su Šveicarijos pusė. Galbūt tai ir nėra taip diplomatiška, kaip galėtų būti, bet tačiau teisinė prasme tai yra e, galiuojantis e, sprendimai. Aš galėčiau ir toliau diskutuoti. Toliau buvo pavyzdys iš Düsseldorfo į Majorką, iš Düsseldorfo į Egiptą. Tai nėra pats geriausias pavyzdys, kaip ir komisija sakė, Europos operatoriai jau įvedė mm, priekybos taršos leidimais kainas. Ir kaip mes girdėjome, kaina yra labai žema, mažiau nei 25 euro centai. Nemanau, kad kas nors rinksis Egiptą, o ne Majorką, vien dėl to, kad yra 25 euro centų skirtumas kainoje. Taip, kainos gali kilti, turi, naudosimės aukcionais e, priekybos sistemoje. Tačiau būtų absurdiška manyti, kad kas nors rinksis Egiptą, o ne Maljorką, nes sutaupys 25 euro centus. Taip tiesiog nebus. Ir dėl tos priežasties mes galime pridarti komisijos pasiūlymui mes turime sutelkti visas savo pastangas, kad galėtume pasiekti tarptautinį susitarimą. Dėl Marjorka ir Egiptas maždaug tą pačią kryptimį vartotojai turės nuspręsti, kuriems skristi. 26 vasario bus balsuojama komitete dėl e, laikrodžio stabdymo balsavimo, tai vyks balandžio mėnesio mm, plenarnė. Toliau kitas klausimas tai yra maisto grandinės klausimas. Nemažai žmonių mm, jau minėjo, jog norėtų, jog šis klausimas būtų įtrauktas į darbo atvarkę, tai yra arklieną ES maisto grandinėje. Kad padiskutuotume, kas vyksta, mes įtraukėme šį klausimą Kai kurie pakeitimai nebuvo patvirtinti dėl griežto ženklinimo taisyklės, dėl sustiprinto atsekamumo. O pirmininkaujant Airijai, matau, Airijos pirmininkaujantį valstybę yra atstovaujama, taip pat matome ir komisijos atstovus. Daug kas vyksta, jau sudaryti nacionaliniai planai, Mums reikia griežtesnių taisyklių ES lygių. Pradėsime diskusijas, pirmiausia, kalbės koordinatoriai, o paskui ir kiti kolegos galės pasisakyti, galės pateikti įvairių klausimų. Pasižiūrėkime, kas norės pasisakyti ir noriu paprašyti visus kalbėti trumpai, kad visi turėtų galimybę pasisakyti, niekas neliktų nuskriaustas. Pitelisės pirmas. EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Kas, kas atsitiko, kalbant apie neteisingą ženklinimą dėl arklienos, arkliena buvo ženklinta kaip jautiena, tai yra didžiulis vartotojų klaidinimas ir mus, mums reikia e, labai atidžiai tai išnagrinėti. Aš suprantu vartotojus, kai jie sako, kad jie nenori valgyti arklienos ir nenori būti mulkinami, gaudinėjami. Aš abejoju dėl reikalavimo ženklinti visų sudėdamųjų produkto dalių kilmės, nurodyti kilmę. Ir daug kas prieštaravo e, svarstant tokį pasiūlymą. Ir jeigu um, paketo būtų parašyta, maisto pakuotės būtų parašyta, kad iš kur, iš, iš kur ta, ta mėsa yra, iš, iš Rumunijos ar iš Prancūzijos, iš esmės arklėna buvo pavadinta jautiena Manau, kad galima pasiekti rezultatų geriau įgyvendinant dabartinius teisės aktus, o ne naujus kūrint. Galbūt DNR testavimą reikėtų čia įvesti. Aš negaliu kritikuoti kolegų, nes jie nėra atsakingi už komisijos politiką. Prieš metus parlamentas reikalavo, kad antros, antroje ir trečioje generacijoje kartoje būtų ženklinimas dėl klonuotos mėsos. Komisija pasakė, kad tai yra neįmanoma, tačiau, kiek aš žinau, iš genetikos galima atlikti DNR tekstą. Suprantu žmonės, kurie piktinasi dėl arklienos, tačiau gyvūnų, gyvūnų gerovės komiteto Tai yra daugiau gyvūnų gerovės klausimas negu klonuotų gyvūnų. Nu- Problem nicht gravierend, aber beim Klonfleisch gibt es noch viel mehr Gründe. Tai yra daugiau sveikatos klausimas. Kai kalbame apie mėsą, tai vartotojas norėtų žinoti iš tiesų, ką jisai vartoja. Taip, tai yra komplikuota sistema, visi tai, tai tvirtina. Tačiau šiandien mes galime tai užtikrinti, tačiau reikėjo sulaukti skandalo. Anksčiau parlamentas apie tai kalbėjo, tačiau jam nebuvo pritarta, o štai dabar komisija turi labai greitai pateikti pasiūlymą dėl klonuotų gyvūnų, taryba taip pat turi stabdyti tos reikalus ir aš manau, kad ir parlamentas turėtų labai aiškiai savo deklaracijas pareikšti. Ačiū pirmininkė, manau, kad kas labiausiai šokiravo e, dėl šios kanalo žmonės. Po e, karių pasiutlygės mes išgyvename labai daug problemų ir mes matome, kad nebežinome iš kur ateina mėsa, kur daromas faršas. Ir produktuose. E, matome, kas atsitiko su produktais. Parlamentas yra balsavęs dėl daug taisyklių ir turime apie tai kalbėti. Ir dabar reikia klausti komisijos, kaip e, vakar, e, praeitą savaitę praėjo susitikimas komisijoje ir kaip bus Žemės ūkio taryboje šią savaitę, kas gali atsitikti taryboje. Uh, Galiausiai žinau, kad kolegos dar nori kiti pasisakyti, taigi trumpai. Prieš porą metų kalbėjome parlamente apie e, mėsos hygieną apskritai. Ir girdėjome tuomet gandų, kad komisija nori sušvelninti kai kurios reikalavimus mėsos hygienos srityje. Pavyzdžiui, nebe pasitelkti nepriklausomų inspektorių skerdyklose. Ir po kelių savaičių šis klausimas vėl bus svarstamas komisijoje. Dabar noriu paklausti komisijos, po to, ką žinome per, sužinojom per pasasias dvi savaitės, kaip galvojate, ar tikrai bendrovės yra atsakingos už mėsos hygienos inspektavimą, užtikrin inspekcijas? Ir ar e, tikrai. E, nebus pakeista dabartinė tvarka, kai turi būti skerdyklose nepriklausomi inspektoriai. Žinome, kad daug vyriausybių nori to atsisakyti, tai komisija gal galėtų mums pasakyti, ką jie nori padaryti. Ačiū pirmininkė. Mes labai dažnai kalbame apie maisto ženklinimą šiame komitete, ypač tą darėme dažnai per pastarusius metus. Bet e, vartotojai perka mėsą, kur parašyta, kad yra jautina, bet jie įsigijo ir klienos. Pirmiausia, tai yra nacionalinių e, vyriausybių priemonė užtikrinti, kad e, maistas parduodamas jų šalyse tai yra e, pagamintas pagal įstatymus, atitinka įstatymų reikalavimus ir etiketės taip pat. Ir e, girdėjome, kad e, jautienos mėsainiuose vargu ar yra nors kiek natūralios jautienos. Kai kuriuose šalyse mes žinome, kad yra neprimtina valgyti e, arklieną, bet kaip dėl teisingo keulienos ženklinimo, jeigu visur naudojama produktuose vairiausiuose keuliena, kur alternatyvi mėsa e, naudojama, tai kaip apie religinės bendruomenės Europoje, kaip jos turės jaustis. Jūs galite įsivaizduoti, kaip musulmonai, pavyzdžiui, e, žydai sureaguotų į tokias žinias dėl keulienos. E, maisto gamintojai turi būti laikomi atsakingais. Jie perka mėsą, jie perka produktus iš bet kokio tarpininko ir tada yra ženklinami produktai ir jie gamintojai yra atsakingi už tai, kad būtų surašyti teisingai visi ingredientai. ES reikalavimai numato, kad e, būtų privalomai ženklinami produktai, o valstybės narės turi praktiškai gyventi šias taisyklės veiksmingai, proporcingai ir atgrasančio pobūdžio taip pat turi būti priemonės numatytos. Ir dabar, mm, kur kaip yra su tyrimais, apie tai ar teisingai taikomi teisės aktais, kur yra tyrimai apie nuobaudas už neteisingą ženklinimą. Ir ar, ar tos, e, pavyzdžiui, priemonės e, yra tikrai atgrasančios, kaip e, ar skirtingai ar vienodai taikomi teisės aktai, kur yra informacija apie tai. Taip pat reikia žinoti, kaip teismai interpretuoja teisę. Aš negirdėjau, kad nors vienas gamintojas sakytų, mes nedrįstame deramai atlikti patikrų, nes jeigu mums, mes tai padarysime, tai nacionalinė vyriausybė mus baus. Paprasčiausiai e, gauni per ranką ir viskas. Taip bent jau yra Junktinė karalystė, aš turiu pripažinti, aš dabar nerodau kokią kitą šalį, bet man susidaro įspūdis, kad mano šalyje neteisingas ženklinimas maisto produktų buvo laikoma tik tai tokia prasižengimu. Nežinau, kaip yra kitose šalyse. Ir Žinome, kad dabar maistas keliauja tarp skirtingų šalių. Jeigu mes žinotume apie tai, kaip viskas vyksta ir apie tai, kaip taikomos nuobaudos, galbūt reikia galvoti apie bendras nuobaudas, kad jos tikrai būtų atgrasančios. Mes turime bent jau e, kelti šį klausimą bendra, kalbėdami su valstybėmis narėmis, reikalauti, kad būtų palyginama praktika valstybių narių ir kelti klausimą, kaip gali būti, kad vienoje šalyje šimtas eurų tokia bauda taikoma už neteisingą etiketę, o kitoje šalyje e, sakoma, kad bus imtasi rimtų sankcijų. Manau, kad komisija turėtų paaiškinti, kokius atlieka tyrimus ir kokie turėtų būti jos nuomonė atlikti ir ar veiksmingai, proporcingai ir atgrasančiai taikomos e, priemonės visose 27 valstybėse nesėse. Pone Grostet, paskui atsiprašau, Karlas Šriteris. Kalbame apie maisto produktų ženklinimą. Manau, kad tai būtų naudinga, nes e, kai kalbame apie e, pigiausią mėsą Europos Sąjungoje, yra 5, 6, 7 tiekiai grandinėje, apie konkurencingumą. Ir kai e, siekiama pelno, tai aišku, yra pavojus, kodėsnio pelno yra pavojus, kad kažkas imsis rizikingų veiksmų toje grandinėje. Ir jeigu mes kitaip žiūrėtume į maistą, tai užsitikrintume ryšius tvirtesnius su tiekėjais. Manau, jog toks požiūris būtų veiksmingas. O dabar dėl e, kontrolės grandinės. Ekologinės etiketės kai kur visai pasiteisina. Manau, tai galėtų padėti mums išvengti sukčiavimo. E, taip pat buvo daug kartų pasakyta, kad beveik jokio pavojus nėra, gali daryti kaip nori. Švedijos nacionalinė maisto agentūra prieš dviejus metus patikrino, kaip e, ženklinamas maistas ir 44 procentais atveju buvo e, nustaita netikslumų ir 57 atvejais pusgaminių etiketės nebuvo uh, teising, patekė neteisingą informaciją ir kas atsitiko, nei kas buvo nuteistas, nei mokėjo baudas, nei dar kas nors atsitiko. E, taigi matome, kad pavojus, kad bus išaiškintas nedidelis, e, galim kartais pasakyti, kad nežinojau taisyklių, vargu ar būsi nubaustas labai rimtai. E, Mes dabar pirmiausia galvome apie mažas kainas, apie pigiausius produktus rinkoje ir tai kelia pavojų, kad bus plačiau sukčiavimą. Mes turime tokį mąstymą pakeisti ir nuobaudos turi būti taikomos e, taip, kad e, bendrovė, kuri prasižengia, pajustų naštą tų baudų. Šiandieną mm, maisto tarnybos, priežios tarnybos e, žiūri į bendrovės kaip į partnerės, bet gerai būti gerų, suprasti, supratingų, švie, bet reikia ir šviesės bendrovės, kad jos gerai elgtųsi ir kai bendrovės prasižengia, reikėtų taikyti nuobaudas kartais netgi e, imtis baudžiamojo persekiojimo. Krizai nebe pirmą kartą neteisingą mėsą nei tą produktą įdedama. Žinoma apie keulieną apie baltymus keulienos, žinome, kai buvo jau maisto, e, maisto produktuose. Mes žinome, kad Švedijoje pernai buvo nuspalvinta keuliena ir pristatyta kaip jautiena niekas to nenustatė, kol nepatenkinti e, vartotojai pasiskundė, kad ta jautiena turi keulienos skonį ir tik tai tada buvo atlikti tyrimai. Mes turime e, galvoti apie kontrolės sistemas veiksmingas. Maisto veterinarijos tarnybos, maisto saugos agentūra, nacionalinės agentūros kartu turėtų uh, E, prisimti atsakomybę. Dar noriu pasakyti, kad mes esame pripratę mokėti vis mažiau, mažesnę dalį savo pajamų skirti už maistui ir mes negalime užtikrinti kokybiško maisto taip elgdamiesi. Taip pat e, trašos, e, kiti elementai. Mes turime priprasti prie to, kad e, ateityje, jeigu ką nors nors eisime pakeisti, daugiau išleisime maistui, jeigu norėsime geresnės kokybės. O jeigu akcentuosime tik tai žemas kainas, tai mes matysime nuolatos, kad bus nusižengiama, nes visi kovoja dėl kuo didesnio pelno maisto kultūra yra ilgalaikis sprendimas, o trumpalaikis e, sustiprintas bendradarbiavimas, daugiau patikrų, griežtesnės e, baudos ir e, ženklimas etiketėmis. Taip pat gyvūnų gerbuvis, vartotojai, kuriems reikia pigiausio maisto, jiems aš galiu pasakyti štai ką. Rečiau galbūt reikėtų valgyti mėsos, ar galbūt mažiau, kai aš buvau vaikas, mes tikrai mažiau valgydavome mėsos o mėsą reikėtų pakeisti e, daržovėmis ar kitais produktais ir už tą pačią kainą užsitikrinsime geresnį gerbuvį gyvūnams, e, aplinką labiau tausosime. Taigi žmonės netgi gaunantis mažas pajamas gali išvengti kvailinimo iš pramonės pusės. Thank you, Chair. Uh, I agree with a lot what has already been Pane Rosbach, ačiū pirmininkė, pritariu daugam, kas buvo pasakyta. Kai kuriuose Europos šalyse yra tradicijų, ilgų tradicijų, senų tradicijų valgyti arklieną. Tai čia iš principo nėra maisto saugos klausimas, bet ženklinimo ir susiekamumo bėda. Ir tiesiog apgavystė, sukčiavimas. Na ir nekartosiu tai, ką daugelis jau sakė, bet jeigu aš turėčiau įmonę ir gaminčiau dešras, tuomet norėčiau, kad kas savaitę mano produktai būtų tokios pačios kokybės, kad aš tiksliai žinočiau, kas yra dedama į tas dešras. Norėčiau tiksliai detaliai žinoti, kas tas dešra sudaro, kad kas savaitę mano gaminiai būtų tokios pačios kokybės. Taigi nėra sudėtinga ant pakuotės uždėti ženklą, sužymėti ingredientus. Taip pat nėra sudėtinga nurodyti, iš kur yra ta mėsa, ar iš Bulgarijos, ar iš Prancūzijos. Man Tiesiog čia yra kita problema, kaip užkirsti kelią nesažiningumui ir kaip nubausti nesažiningus žmonės. Apskritai nieko prieš arklieną nenorėčiau pasakyti, tiesiog tai, kaip yra elgiamasi, pati praktika mums yra neprimtina. Ir kaip įmonės suprastų, kad visi nori valgyti tinkamą maistą. Ir visi žmonės nori žinoti, iš kur yra tas maistas. Jie nori gauti informacijos, kad galėtų pasirinkti, aš noriu pirkti tai ar nenoriu pirkti. Ir aš manau, kad čia periname prie stambesnių klausimų. Turime galvoti apie įvairių priemonių paketą. Ir ne vien tik tai sakyti, kad pasisakome prieš tai ar nenorime to. Tiesiog turi būti, turime būti kūrybingi ir parengti tinkamą paketą, kovojant su tokiais sukčiavimais. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponia Kotijart. Ačiū. Pritariu daugam, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Mes privalome žinoti, vartotojas turi teisę žinoti, ką valgo, kas sudaro tą maistą. Uh, Daugelis kalbėjo apie tai, kaip būtų galima ženklinti maistą, apie tai esame kalbėję ne kartą, kalbėję esame ir apie kilmės ženklinimą. Čia rumuniška arkliena dabar. Aptariama arkliena, kurią pardavinėjo Olandų bendrovė, kuris savo įmonę buvo išregistravusi Kipre laikė produktus Niderlanduose, pardavė Prancūzijoje tą produkciją, kuri buvo, iš kurios buvo pagaminta lazanė. Ta mėsa buvo ženklinama kaip jautiena. Aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, kaip tai galėjo nutikti. Mėsos gamintojas, mėsos mm, perdimo įmonė Niderlanduose dabar sustabdė gamybą dėl to, kad kilo įtarimų, jog jie arklieną prakiždavo kaip jautieną. Taigi galiausiai vartotojas ir nežinojo, kas patekdavo į jo hamburgerį. Taigi komisija turi imtis veiksmų ir griežtai elgti su tomis valstybėmis narėmis, kurios netaiko teisės aktų. Kai vyksta sutaikinimo e, procedūra dėl naujų maisto produktų, klonuotų produktų. Komisijos atstovai per tą sutaikinimą sakė, kad neįmanoma atlikti DNR tyrimus ir palyginti mėsos gaminius. Dabar komisija kalbėjo jau apie DNR tyrimus atliekamus ES mėsai nustatyti. Taigi dabar norėčiau paklausti, ar komisija galėtų atlikti DNR tyrimus klonuotiems gyvūnams. Na, pradžioje gali atrodyti, kad tai yra netinkamo ženklinimo atvejis, bet tai gali būti ir visuomenės veikatos problema. Tam tikri e, produktai teigiami, teikiami, tiekiami arkliams, duodami arkliams e, kovojant su tam tikromis lygomis, uždegimais. Bet jos kaip tie produktai kaip ir nerandami galiausiai e, žmogaus organizme. Taigi norėčiau pasveikinti Paul Newtoną, Nutalą. Ne pirmąjį kartą aš lankuosi, labai džiaugiuosi, kad Kristas Deivisas pastebėjo mano buvimą čia. Labai malonu. Na, Britanijos spauda visiškai praignoravo ES e, perspektyvą, europinę perspektyvą, kaip ES vertino Irklėno skandalą. Nes e, pirmiausia, čia reikia tris dalykus pasakyti. Maisto sauga yra ES kompetencijos rytis, yra ES reglamentas 178 2002 metų reglamentas, kur maisto saugos e, e klausimai iš Londono perdodami Briuseliui. Taigi tame reglamente 2004, yra dar 2004 metų atitinkamas reglamentas. Prieš tuos reglamentus Britanijoje buvo patys griežčiausi hygienos standartai. Bet taip buvo dėl kempinlygės 99 metais ir panašiai. Na, o dabar Europos Sąjunga perėmė maisto saugos atsakomybę ir perdavė ją gamintojams, o ne vyriausybinėms agentūroms. Krizas sakė, kad maisto ženklinimas irgi yra valstybių narių atsakomybė. Na, pažvelgime į 2000 metų 18 direktyvą, aš turiu čia tekstą ir teisininkų išvadas. Atvirai kalbant, maisto ženklinimas irgi tampa ES kompetencija. Taigi, štai čia ir prasideda problema, nes mes negalime pasirūpinti, kad maistas būtų saugus ir ženkliname jį neteisingai. Taigi žmonės valgo ne tą maistą, kurį įsivaizduoja, kad įsigijo. Ir tam tikrais atvejais arkliai yra na, nevalgomas produktas Britanijoje. Ir mes labai daug esame apdainavę tą bendrąją rinką. Bet pažiūrėkime, daugeliu atveju maistas keliauja per penkias šalis, penkias skirtingas šalis ir dėl to labai sudėtinga susekti tą maisto kelią. Ir vien, pagal vieningą rinką paslaugos e, yra teikiamos per sienas, minimaliai jas prižiūrint. Taigi aš manau, kad ta kompetencija turi būti perdudama valstybėms narėms, nes aš manau, kad biurokratija sumažėtų tokiu atveju ir mes galėtumėme patys išsimaitinti kaip tautos ir vartotojai būtų labiau apsaugomi nacionaliniu lygmeniu. Ir aš taip pat tikiuosi ir prašau komisijos to nedaryti, nepasinaudoti šią krizę kaip pretekstu didinti ES įgaliojimus ir kompetencijas, nes dažniausiai mes suprantame, kad kai nutinka tokie dalykai, ar tai ekonominiai dalykai ar maisto saugos klausimai, visuomet ES pasinaudoja tais dalykais kaip pretekstu pasigniaušti dar daugiau galios Briuseliui ir atimti visus įmanomus įgaliojimus iš nacionalinių valstybių. Ačiū. Dėkuoju už pirmąją kalbą. Dabar periname prie kitų kalbėtų. Aš tiesiog sąrašą perskaitysiu, kad nieko nepamiršiu. Turėtumėm kalbėti kiekvienas po minutę ar pusantros nedaugiau, kad ir kiti galėtų pasisakyti. Vestlund, Pilla Ajuso, der Kollege Gerbrandi, Glenis Wilmot, dann Meredith McGuinness, dann Corinne Lepage, Christa Klaas, Martin Häusling, Julie Görling, Britta Reimers, Judith Merkis, Gilles Pagnot, Marina Janakudakis, Elena Antonescu, Renate Sommer, Pavel Pock, Bart, Bart Stas, äh, Vicky Ford und abschließend äh, Sophie Okoni. Habe ich jemanden vergessen? Tikiuosi nieko nepamiršau, vardindamas sąrašą kommt dazu und damit schließe ich dann die Rednerliste. Und als Fernoni taip pat sąraše. Ir tuo baigiu sąrašą kalbėtojų, prašau visus laikytis pusantros minutės Fransa Grostet. Dėkuoju pirmininką. Problema yra ta, kad kiekviena grandinės grandis turi prisimti savo atsakomybę. Tai galima kalbėti apie E, vidaus rinką, kur vis daugiau yra etapų ir kiekviena grandišioje grandinėje mm, e, sukelia problemų vykdant kontrolę. Ypač kai kalbama apie sukčiavimą dėl tam tikrų mm, maisto produktų. Reikia daugelio žingsnių pagaminti tam tikriem produktams Ir iš tiesų yra labai sunku nustatyti e, kilmę tokios mėsos, kai yra maišoma tam tikrų žalybinių medžiagų, kurios iš skirtingų vietų gaunamos. Aš keliu tokį klausimą, ar yra kokiu nors elementų, kur galėtumėm tą silpnąją grandį nustatyti šioje grandinėje, kad galėtumėm tinkamą atsaką rasti, kad būtų galima užtikrinti atsekamumą dėl DNR testo, kuris būtų e, atliekamas produktams, kurie žymimi kaip jautienos produktai. Kiek kainuotų tokie, tokie testai? Kiekybiškai, kiek būtų tai atliekama? Ir kas, kokia medžiaga būtų tikrinama, tie, tie ėminiai, kokie būtų ėmami. Štai ką aš norėjau pasakyti, nes turime užtikrinti, kad vartotojas mumis pasitikėtų. Ačiū. Toliau Vesland. Dėkuoju. Įvairių dalykų žmonės jau užsakė, tačiau aišku, kad kiekvienas, kuris tvirtina, kad tai yra jautiena, turėtų garantuoti, jog tai tikrai jautiena. Ir didžiulė įmonė kuri pardavinėjo e, tuos produktus, e, pardavinėjo pigę mėsą, kad pasidarytų pelną. Reikėtų užtikrinti kontrolę, kad būtų galima sustabdyti tokius, tokią veiklą. Klausimas yra toks, ką gali visuomenė padaryti, stiprindama kontrolę. Nemažai klausimų iškelta komisijai ir aš pritarčiau. Aš norėčiau paklausti komisijai, ką komisija e, darys, siekdama sustiprinti kontrolę valstybėse narėse ir ar jūs turite planų, e, ilgalaikių planų, kad būtų galima garantuoti maisto saugos kriterijų laikymasi ir taip pat užtikrinti, kad jūs galėtumėte patikrinti tai, kas yra rašoma maisto produkto etiketėse. Ir ką jūs darysite, kad tos įmonės būtų uh, atitinkamai nubaustos. Ir dar vienas klausimas dėl kilmės nuorodos. Čia yra įvairių nuomonių, tačiau jeigu uh, nustatytumėm kriterijus, tai įvairios mm, įmonės turėtų labai aiškiai nurodyti, iš kur gauna mėsą kaip žaliavą savo produktams. Tai užtikrintų atsekamumą ir būtų galima viską patikrinti. Pilar Ajuso. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Yra aišku, kad tai, ką šiuo metu svarstome, yra sukčiavimo problema, sukčiavimo maisto srityje problema. Yra taisyklės, kurių turėtų laikytis valstybės narės. Ir dabar klausimas iškyla, kokia bus bausmė. E, Ispanijoje mes turime e, įstatymą dėl nuobaudų, dėl bausmių, sukčiavimo atveju ir kai buvau aš atsakinga už maisto sritį, e, aš buvau atsakinga už labai didelių baudų nustatymą, ne tik maisto srityje, bet ir kitose srityse už sukčiavimą. Mano klausimas komisijai būtų toks. Dabar arklienoje nustatyta fenil butazonas tam tikra medžiaga, kuri yra naudojama e, žirgams naudojamiems lenktynėms, o ne žirgams, kurių mes naudojame maistų. Noriu paklausti komisiją, kur jūs aptikote tą fenilbutazoną, jeigu iš tiesų e, aptikote, nes tai iškelia maisto saugos problemą. Ačiū. Toliau Lenis Pont. Ačiū. Kas iš tiesų stebina, kad ministrai visoje Europoje kaltina ES dėl persilpnų reikalavimų, dėl maisto ženklinimo. Parlamentas e, priemė e, teisės aktus, tam nepritarė e, taryba ir komisija, tačiau tie, tas pranešimas, kuris buvo patvirtintas Europos parlamente, jis kaip ir nebuvo įgyvendintas. Praėjusi metais mes kalbėjome apie šviežią mėsą, bet jau ne apie tą mėsą, kuri yra naudojama maisto produktų gamybai. Žmonės sako, galima iš 13 skirtingų kilmės vietų gauti e, mėsą ir ta mėsos gaminiuose ta mėsa yra sumaišoma. Maistos gamintojai, gamintojai turėtų labai aiškiai žinoti, kokia yra tiekimo grandinė. Kristeivis kalbėjo apie um, keulieną. Keulienos DNR buvo nustatyta uh, atliekus maisto produktų tyrimą ir Junktinės karalystės ir Prancūzijos žemės ūkio ministrai uh, Taip pat reikalavo, kad komisija sustiprintų savo reikalavimus ir šios tikrinimo procesus turime užtikrinti, kad susigražintume vartotojų pasitikėjimą. Negalėsime to padaryti, jeigu žmonės nebus tikri, kad kai jie perka jautieną, kad tai nėra arklieną. Aš pritariu tiem pasiūlymam. Ačiū. Ačiū, turiu Merit Maginės. Ačiū, pirmininkė. E, Airija e, nustatė šią problemą, nes jos ieškojo ir tai yra pavyzdys, ką turi daryti maisto saugos agentūra. Puikus pavyzdys. Mes galbūt išklausysime e, Alekstrailį, kuris yra mūsų pareigūnas ir galis papasakoti apie maisto produktų autentiškumą. Mano nuomonė, tai, kas vyko, yra nusikaltimas, sukčiavimas ir nusikaltėliai bando e, nuslėpti tiesą. Jeigu bandysime pažiūrėti, kas yra produktuose ir pamatysime, kad skiriasi etiketė, tai ji e, tikrai yra bevertė. Ir mes Airijoje nustatėme, kad tai, kas paženklinta kaip jautiena, pasirodė esanti arklieną. E, Ir taip pat reikia informuoti vartotojus. Tai yra europinis klausimas, kuriam reikia europinių sprendimų. E, du svarbiausi dalykai. E, jautienos e, atsekamumas. Jeigu viskas daroma gerai su ženklinimu, tai tada reikia geresnio atsekamumo. Ir reikia taip pat kelti klausimą, kaip galime atsekti arklieną, ar, ar lengva tą padaryti. Dėl to reikia griežtesnių taisyklių dėl arklienos, jeigu jie, jį patenka į maisto grandinę. Dar e, noriu pasakyti, pirmininkė, man jau baigęs laikas, matau, bet noriu pastebėti, kad svarbu, turiu tai paminėti. Karlas kalbėjo apie maisto dėkimo grandinę ir laikė, reikia kalbėti apie atsekamumą skiriama visiems po pusantros minutės. O dabar Korin Lepaž. Dėkuoju, pirmininkė. Turime rezultatą, kaip veikia sistema. Kai kurie sako, reikia taikyti privalomas taisyklės, savanoriškai reikia taikyti taisyklės, kiti taip teigia. Yra klausimas apie kontrolės veiksmingumą taip pat e, biudžet, biudžeto dalykai išryškėja ir matome, kaip veikia dabar visa sistema. E, reikia, kad piliečiai pasitikėtų tuo, ką vartoja ir reikia tam keleto priemonių. Ženklinimas mėsos kilmės, kilmė produktų. Ir įskaitant įskaitant e, pusgaminius. Taip pat reikia, kad vyriausybės įsitrauktų į kontrolę. E, nenormalu, kad ES teisės aktai pakliūva valstybės narės, jie tampa valstybių narių atsakomybė ir tada e, valstybės narės nieko nedaro, nebaudžia. Taigi ES tuomet būtų uh, atsakinga už tai, e, kad patikrintų, kaip tos taisyklės galioja. Mes turime galvoti ne tik apie ekonominės e, problemas, bet ir apie sanitarinius aspektus, kuriuos minėjo kai kurie kolegos. Ačiū dabar Krista Klas. Dėkoju pirmininkė. Aš dar už kolegą vieną kalbėsiu, tai galbūt galiu tris minutės kalbėti. Taip, tai yra sukčiavimas e, ir štai turi būti baudžiamas. Svarbu pasakyti, kad problemos esmė nebūtinai nauji teisės aktai. Mes turime jau daugybę teisės aktų pagrindų, reglamentą dėl maisto, e, reglamentą dėl informacijos apie maistą ir reikia laikytis tų visų taisyklių, reikia patikrinti, kaip E, tai e, daroma, reikia numatyti, kaip yra gyvenamas taisyklės, reikia taip pat e, bausti taip, kad skaudėtų. Turime griežtas taisyklės dėl mėsos kilmės, bet nereikia pernelyg biurokratiškai elgtis. Reikia visą procesą įvertinti atlikti inspektavimą ir reikia, kad žmonės, kurie tikrina, gautų deramą atlygį. Nereikia daugiau biurokratijos, bet pasižiūrėkime, taikime geriau tai, ką turime. Aš matau, kad dar turiu uh, pusę minutės, bet jau viską pasakiau. Tik pakartosiu, kad reikia kur kas griežčiau e, viską žiūrėti. Dabar Žilbarnio. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau uh, pasakyti, kad vyks taip pat e, trišalės darybos dėl e, tarptautinio pobūdžio grėsmių sveikatai. E, mes dabar matome, kad visi euroskeptikai žmonės nusiteikia prieš ES, ES ar ES parlamente, sako, kad jeigu mes nebūtume atsisakę E, pusgaminiams tam tikrų griežtų reikalavimų, tai nebūtų taip atsitikę. Tai yra pirmas pastebėjimas. Mes taip pat galbame ir apie sanitarinį e, skan, skandalą, nes e, Skerdenoje arklių yra rasta fenilbutazono elementų. minimos kai kurios šalis e, susijusios su šiuo skandalu, pirmiausia, Rumunija. Buvo e, nustatyta, kad iki neseniai buvo E, buvo taikomi labai švelnus reikalavimai iki neseniai ten, bet dabar e, pasikeitė reikalavimas e, kalbų apie arklių pristatymą į skerdyklas ir tam tikrų medikamentų naudojimą prieš juos skerdžiant. Hausling. Taip, kilmės ženklinimas yra svarbiausias dalykas. Galbūt visų problemų taip neišspręsime, tačiau esant tokiai problemai turime uh, kuo galima greičiau bandyti išsiaiškinti, iš kur yra ta mėsa. Kadangi taryba prieėmė sprendimą, dabar ir mes parlamente šio bei to tikimės. Vokietija dabar reikalaus, kad net apdorojamas perdirbtas maistas, jo kilmė būtų ženklinama ir greitai pateiks atitinkamą sprendimo variantą. Tačiau vartotojai yra sunerime ir mes turime kažką padaryti greitai. Jeigu iš veiksmų plano nieko negausime, visi prarasime pasitikėjimą. Skirtingose šalise yra skirtingų standartų ir čia irgi reikia kažką padaryti. Komisaras Borgas turi kažko imtis. Na, ką jis galėtų padaryti, kaip jis galėtų sukoordinuoti situaciją. Matyt, reikia čia daugiau. Koordinavimo nepakaks nes yra šalių, kur mažai kas yra kontroliuojama. Ir taip pat turime konfiskuoti pelną. Mažai rizikuodamas gali daug uždirbti ir tikrai susižerti nemažai pinigų. Taigi mes turime kažkaip už, užkirsti, pakirsti šaknis šiai mafijai. Ačiū. Aš pritariu Mireit, kad tai yra nusikalstamas sukčiavimas, nepaisant bandymų eskaluoti šį klausimą, vis tiek tai yra nusikalstamas sukčiavimas. Sistemoje yra susiekamumas. Tikrai yra. Dėl to sužinome, kas atsitinka. Galbūt tai nėra greita sistema, nėra skaidri sistema, bet susiekamumo sistema egzistuoja, turime ją tobulinti. Netiesa, kad jeigu visi balsuosime dėl kilmės šalies, dėl perdirbto, kilmės šalies ženklimo per, per, perdirbtiems produktams, tuomet e, kažko pasieksime reikalinga atlikti poveikio vertinimą, kuris turėtų pasirodyti iki metų pabaigos. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, e, kas yra su to poveikio vertinimu ir kada gausime e, tikslesnės informacijos prieš priimdami atitinkamus sprendimus. Norėčiau priminti komisiją, kad 2000 metais, kai jie parengė baltą knygą dėl maisto saugos, taip, tai buvo 2000 metais. Pirminis strateginis prioritetas buvo nustatyti, kad maisto ir pašarų operatoriai pasirūpintų maisto saugą ir valstybės narės turės užtikrinti tų operatorių sektorių subjektų kontroliavimą ir priežiūrą tam, kad e, būtų atliekami auditai ir tikrinimai, tik kokia yra situacija dabar. Ar tiksliai žinome, e, ar kokiu rezultatu davė tyrimai ir auditai, nes turime elgtis labai atsargiai ir nekenkti maisto pramoniai, tai yra stambiausia antra pagal dydį um, ūkio šaka ES. Taigi viską padarykime teisingai, nesuklyskime. Dėkoju. Ačiū. Pone Raimers. Mes iš principo čia kalbame apie du skandalus. Pirmiausia, klaidinantis ženklinimas ir aš norėčiau paklausti komisijos, kaip bus tobulinami patikrinimai, kaip bus derinami dalykai, nes panašu, kad tokių dalykų atsitinka ne tik pavienėse valstybėse, galbūt daugiau DNR testavimo gali būti daroma, ir didinamas spaudimas tam, kad sukčiauti taptų sudėtingiau. DNR testai kainuoja nuo 20 iki 60 eurų. Testui atlikti reikia 70 dienų. Taigi kaip jūs čia susitvarkysite su proporcingumo principu ir mane dar domina ir antrasis skandalas. Kai dėl fenilbutazono ir taip pat kitų medikamentų likučių. Kaip bus daroma, kas bus daroma su arklių pasais? Ar bus daromi keliami griežti reikalavimai arklių, kurie yra pramogoms laikomi e, e, tikrinimui. Taigi norėčiau gauti atsakymus iš šios klausimus. Ačiū, Judit Merkel. Ačiū, pirmininkė. Ar kliena? Atlinos skandalas panašu, kad kilo Niderlanduose. Ar taisyklės nėra geros, ar patikrimai nėra pakankami. Mes ką tik kalbėjome apie automobilius ir testavimo metodus. Ir vartotojas turi suprasti, kad egzistuoja skirtingi testavimo metodai valstybėse narėse. Taigi kyla klausimas, ar tie skirtumai kokyb, patikrinimų kokybės ir spartos skirtumai yra tokie didžiuliai valstybėse narėse. Ir dėl to reikalinga prižiūrėti prižiūrėtojus, ar sugriešinti teisės aktus. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos, ką būtų galima padaryti. Aš pritariu ponui Šlyteriui, kuris kalbėjo apie pigę mėsą. Na, problemos esmė yra pigi mėsa. Ir panašių problemų buvo ir su vištiena. Ir prieš keletą dienų kilo panašių skandalų. Taigi mes turime išsiaiškinti, kokia yra ta žemiausia riba. Mm, Ačiū pirmininkė. Šis skandalas e, dėl mėsos verčia mus elgtis e, aktyviai, skubiai priimti sprendimą, kad užkirstumėme to, kelią tokiems dalykams ateityje. Pirmasis aspektas, aišku, yra sukčiavimas parduodama vartotojams tai, ko jie visiškai nenorėjo. Kitas klausimas yra maisto sauga, nes e, surasta pavojinga medžiaga, kuri buvo paminėta ir kurią matyt dar kartą reiktų paminėti. Dėl krizės daugelį valstybių narių, pavyzdžiui, Italijoje, subsidijos mokamos ar, arklidėms, lentinių ar, arklių, arklidėms yra atimamos ir dėl to daugelis tų arklių patenka sker, į skerdiklas. Ir kyla klausimas, kokia yra to maisto kokybė. Ir taip pat ES piliečiai, kurie arklius laiko savo draugais ir nenori jų valgyti, turi apie tai žinoti. Turi žinoti, kas yra jų lėkštėje. Taigi aš norėčiau užduoti klausimų komisijai, kiek tokių atvejų buvo surasta Europoje, kur jų buvo daugiausia, ar yra įvertinta kokių tai dabar naujų, išvelgta naujų sukčiavimo atvejų, nes panašu, kad net šį vakarą dar kažkas valgys arklieną vietoj jautienos, galvodamas, kad valgo jautieną. Ir kiek patikrinimų vyksta valstybėse narėse, kurie yra patys veiksmingiausi. Thank you. Um, I'll be very quick as well. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Manau, reikia atsargiai elgtis, kad ši krizė netaptų galimybė žmonėms bet kokius klausimus į darbo atvarkį įtraukti. Daugelis žmonių kalba apie atsekamumo aspektą. Jeigu būtų kilmės nuoroda, ar būtų kitokia situacija, nežinau. Nes daugelis mėsos rūšių iš įvairių šalių taip pat gali būti užkresta kažkuo ir taip toliau. Čia mes turime sukčiavimo atvejį. Galbūt reikėtų ieškoti gamintojo atsakomybės, jis turėtų atsakomybę prisimti. O žmonės, kurie perka mėsą, turėtų būti budresni, žiūrėti, ką jie perka ir kokią kainą moko. Taip pat reikėtų rimtesnės pasiekmes už sukčiavimą numatyti. Komisijos norėčiau paprašyti išnagrinėti grandinę nuo gamintojų iki vartotojo. Ir galbūt e, čia reikėtų įsitraukti ir kitiems komitetams, kurie nagrinėja sukčiavimą Europos mastu. Pone Vasisko, ačiū pirmininką. Aš nekartosiu tą, ką jau buvo pasakyta mano kolegų. Mums reikia tokios sistemos, kurios būtų aiškesnė, kur uh, norėtumėm taip pat sankcijų ir norėtumėm sprendimų Europos lygių. Aš norėjau pasisakyti ir apie tai, kas, vyks, kas vyksta šiandien. Galiu konstatuoti, jog yra tam tikros e, sumaišties ir aiškumo trūkumo dėl Rumunijos. Rumunijos vaidmuo, koks jisai buvo šiame skandale. Rumunijos pozicija šiame skandale, kur kalbama per klieną. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad visi kaltinimai, kurie buvo pateikti Rumunijos skerdykoms, nėra nepagristi ir yra neteisingi. Komisija turi atlik, padaryti deklaraciją šią prasme, nes tikrimo rezultatai yra labai aišku. aiškus. Kilmės nuorados etiketės buvo labai aiškios ir buvo visiškai laikomasi atsakomumo taisyklių. O dėl maisto saugos taisyklių Rumunijos e, įmonės teikė arklienos mėsą laikydamosi visų teisinių procedūrų. Taip pat e, buvo patikrinta ir sanitarinė, veterinarinė prasme, hygienos prasme arklių mėsa. O tas klaidinančios etiketės buvo kažkur kitur e, priklyjuotos. Ne Rumunija dėl to kalta. Būtina nustatyti tikruosius kaltininkus. Nes čia e, pakerčia, pakerta, pakeiti patikimo visos pramonės. Zomer, dėkoju. Joks, e, jokios etiketės ne, nepakeis kovos su sukčiavimu. Aš noriu padėkoti pranešėjui, nes jis apie tai kalbėjo. Tarp e, parlamentarų daugelis iš mūsų norime, kad būtų etiketės e, gerinamos, reikalavimų daugiau etiketėse, tačiau valstybės narės nenori su tuo sutikti. Bet šis reikalavimas yra įmanomas. Bet etiketės dažnai yra gana brangus dalykas. E, čia kalbama apie gyvūno kilmės vietą, apie taip pat nurodymą skerdyklos ir taip, taip toliau. Mes norėtėm, kad komisija išnagrinėtų šią situaciją, mes norime sužinoti, kaip galima pagerinti kilmės nuorodų etikečių taikymą. Tačiau daugiausia tai mums, mums rūpi ta perdirbta mėsa, kurią mes gal, randame jau pusfabrikačiuose. Komisija turėtų išnagrinėti šį klausimą ir galbūt net pateikti teisėjai kuros pasiūlymą norėtumėm, ką komisija yra numačiusi šioje srityje. Dar vieną dalyką noriu pabrėžti. Neturime skubotai reaguoti. Nereikia priimti tokių sprendimų, ne, kurių nebus įmanoma įgyvendinti. Nereikia teisės aktų, būtų, kurios būtų nerealu įgyvendinti. Reikia atsižvelgti į nacionalinės priemonės, taip pat reikia labai griežtų sankcijų. Tai turi kainuoti labai daug tokių, tokiom įmonėm, kurios vykdo tokius pažeidimus. Ir tai turi būti viešinama. Ačiū. I, I not... Ponas Pok, aš taip pat nekartosiu visų gerų idėjų, kurios jau buvo išsakytos, tačiau vieną priemonę galėtume iš karto taikyti. Yra skubi e, sistema maistui ir pašaram turėtumėm šią, šią sistemą pritaikyti ir e, sukčiavimo maisto srityje. Iškart informuoti vartotojus apie tai. Mes galime tai padaryti. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę šio klausimu. Ačiū. Kas čia? Ačiū pirmininkė. Ponas Stes. Dėl kilmės nuorodų. Galbūt iki pabaigos metų komisija galėtų pateikti poveikio vertinimą. Aš suprantu, kad komisija jau pritarė, sutinka su Žemės ūkio e, ministrų nuomonė. Tai yra, iki vasaros komisija jau pateiks poveikio vertinimą, reikia, kad būtų paspartęs darbas. Čia kalbame apie sukčiavimą, vartotojų apgaudinėjimą ir Prancūzija galbūt turėtų pirmoji organizuoti tą kontrolės sistemą, kuri būtų labai veiksminga. Galėtumėm Niderlandų pavyzdžių e, pasinaudoti. Ten yra sukčiavimo atvejai, jie buvo nustatyti, kai operatoriai netinkamai paženklino mėsą, e, kai arklieną buvo ženklinama kaip, kaip jautiena, mes turime stiprinti kontrolę, ką būtų galima padaryti. E, Niderlandai e, veterinarijos tarnybos, maisto saugos tarnybos veikia gerai, tačiau to nepakanka. Reikėtų investuoti daugiau į žmogiškosius išteklius, į personalą, į įrangą kad nes jeigu tokių investicijų nedarysim, tai mūsų rekomendacijos liks visiškai tuščios reikia organizuoti net metinės diskusijas, ką būtų galima daryti, kaip galima veiksmingiau gyvendyti rekomendacijas valstybėms narėms. E, Veterinarijos tarnyba turi, turėtų tinkamiau veikti, reikėtų daugiau lėšų skirti, tačiau ir valstybėse narėse institucijos turi būti aktyvesnės, renkti nacionalinės diskusijas nacionalinėse parlamentuose ir panašiai. Ačiū. Vicky Ford. Ačiū. Trys dalykai. Taip, tai sukčiavimas, už tai turi būti baudžiama kaip galima griežčiau. E, mums reikia atsekamumo maisto grandinėje tam, kad užkirstume kelią lygoms. Ką mes dar galime pasimokyti iš ekoli? E, istorijos, buvo kalbama apie bananus, apie pupelės. E, prisiminkime, kas atsitiko prieš keletą metų Sufalkė. E, kai e, kritę e, kalakutai buvo atvežti į Britaniją, o paskui buvo sukapoti e, ir parduodami žymint juos kaip Britanijoje užaugintus kalakutus. Mes turime veiksmingos ženklinimo sistemos. Ir kitas dar rimtesnis dalykas apie tai, kaip mes pat, maitinsime vis E, didėjantį gyventojų skaičių. Sakoma, kad žmonės neturi pirkti pigaus maisto, bet daugelis žmonių neįperka maisto šiandieną. Ir kitame komitete, kuriame dirbame, kur nagrinėjame e, biudžetą e, mokslinių tyrimų maisto srityje, maisto mokslinio tyrimų srityje siūloma sumažinti milijonais finansavimą, bet mūsų piliečiams reikia kur kas daugiau e, investicijų į mokslinio tyrimų sritį, kad būtų galima plėtoti tyrimus e, maisto srityje. Dabar Sofija Kuni. Ji yra paskutinė kalbėtoja ir ji rengia pranešimą dėl e, maisto ženklinimo tikėtėmis. Ačiū pirmininkė. Uh, Ši afera yra e, nusikalstama veika, tai yra sukčiavimas. Kaip sakė dauguma kolegų, mes. Mes ne E, tai yra susijęs su teisės aktų taikymu. Reikia, kad tuo, tie teisės aktai, kurie priimti būtų deramai gyvendami. Kitas dalykas - Europolas. E, jis turi įsitraukti. Jau yra įsitraukęs į tyrimus ir tai yra labai gerai. E, labai gerai, kad Europolas tyria šį klausimą. Prisimename, kas buvo su daigintais grūdais, kurie buvo iš e, Egipto importuoti į Vokietiją, kiek buvo daug neiškumo ir kai buvo per ekolis skandalą su um, agurkais iš Ispanijos, buvo visiškai neteisingai apkaltinti uh, gamintojai Ispanijoje. Kitas dalykas mėsa buvo sukapota į mažus e, gabalus, taigi buvo galima atsekti iš kur. Ir problema yra kontrolė, inspektavimas ant. Taip pat turime kalbėti apie maisto saugą e, tų produktų, kurie atkeliauja iš trečiųjų šalių. Aš nenoriu net pradėti galvoti apie tai, ką ten galima aptikti tuose produktuose. Labai ačiū visiems, sako pirmininkas žodis Paulo Testori. Dėkui, aš pabandysiu atsakyti įvairius klausimus. Jeigu ką nors pamiršiu, tai atleiskite, nes labai daug tų klausimų pateikta. E, penkiomis temomis kalbėsiu. Pirmiausia, atsekamumas ženklinimas. Mūsų teisės aktai. Egzistuoja teisės aktai, labai gerai išplėtoti, gal geriausiai pasaulyje. Ir e, dėka tų teisės aktų galima atsekti tikrai galima atsekti produktų kilmę. Mes e, identifikuojame paskirstimo grandinę, nesakau per keletą valandų, bet per keletą dienų. Bet buvo kur kas sudėtingiau nustatyti, kur prasidėjo sukčiavimas. Bet E, taip ir daroma sukčiaujant, kad būtų sunku atsekti, kur atsiranda tas e, sukčiavimas. Tačiau e, paskirstimo grandinė Rumunija, Prancūzija, Luksemburgas, Junknė karalystė, viskas buvo nustatyta per vieną ar dvi dienas. Ir būtent dėl to, kad turime atsekamo sistemą vieninteliai pasaulyje. Niekur kitur taip neveikia gerai ta atsekamumo sistema kaip pas mus. Uh, kalbam apie, buvo sakyta, kad reikia geresnių atsekamų taisyklių, ženklinimo etiketėmis. Aš nemanau, kad reikia naujų taisyklių dėl to, kad jos yra. Kitas dalykas - kilmi. Jeigu aš nenorėčiau dabar e, sakyti, kelti klausimą, ar norime ar nenorime e, įvesti reikalavimų e, dėl mėsos kaip ingrediento kilmės. Jau e, pagamintose maisto produktuose, pusgaminiuose. Žinome, kad parlamentas e, prašė mūsų vertinti tokią galimybę ir mes dabar rengėme ataskaitą. E, komisija atlieka išorės tyrimą, kad e, mes žinotume, kiek tai kainuotų, ar tai pasiteisintų. Mes dabar bandome paspartinti darbus. Mano darbuotojai tą daro, nes parlamentas prašo pateikti tokią ataskaitą iki metų pabaigos, bandysime pankstinti, galbūt pavyks rudeniu ją pateikti. Bet tai yra labai rimtus tyrimas ir mes iki vasaros negalėsime e, jos pabaigti, kaip kad prašė kai kurie e, ministrai, pavyzdžiui, bet e, rūdieniui bandysime pateikti, pateikti. Ir jeigu tai būtų privaloma, tai vis tiek viskas būtų buvę kaip dabar, nes tai yra sukčiavimas, nes mes kalbame apie gyvūnų rūšį, ne apie kilmę, nes sukčiavimas būtent apie, su gyvūnų rūšimis susijęs, o ne su kilme, kilmės vieta. Kitas klausimas dėl sukčiavimo. Taip, daugelis jūsų klausė, kodėl nėra griežtesnių sankcijų turėtume taikyti baudžiamasias sankcijas. Kai vyksta sukčiavimas maisto srityje, reikia tokias sankcijas taikyti, tačiau tai yra valstybių narių kompetencija. Mes neturime galių, kai kurie vals... E, parlamentarai klausia, ar mes turime vaizdą dėl uh, sankcijų valstybėse narise. Ne, nes tai yra valstybių narių kon... E, kompetencija. Mes prašome atitinkamų institucijų maisto kontrolės, kad taikytų griežtas sankcijas, tačiau mes negalime patys kištis tą sritį. Uh, Kitas dalykas, kas kontroliuoja tai, ar yra ar nėra sankcijų. Noriu pon... pasakyti, kad sakė, kaip ponė Maginės kalbėjo, pačios bendrovės sistema nustatė sukčiavimo atvejais. Savikontrolė labai svarbi. Airijoje prieš dvi savaitės prieš tą atvejį buvo išorės kontrolė, inspekcija pat atlikta ir po to vidinis patikrinimas. Taigi veiksminga vidaus kontrolės sistema yra labai svarbu. Žinau, kad tai sudėtinga užtikrinti, bet mes turėtume pasakyti, ačiū Dievui, turime teisės aktus, turime vidaus kontrolę ir nustatėme sukčiavimo atvejį. Bet e, žmogaus, e, sukčiavimas susijęs su žmogaus veikla ir visuomet bus. E, E, sukčiavimo atveju. Ponas Šliteris e, e, kalbėjo apie žemas maisto produktų kainas. Šeimos biudžete vis mažiau skiriama, vis mažesnė dalis skiriama maistui. Prieš 50 metų 30 procentų, o dabar kai kuriuose šalyse tik 15 procentų ir dar gal mažiau. Ir tas, ta proporcija mažėja bet e, prekybininkai, operatoriai e, siekia sureaguoti į vartotojų siekį užsitikrinti kaip galima žemesnės kainas. Nes jeigu žiūrėsime į Eurobarometro duomenys, tai kalbama dažniausiai apie kainą, ypač dabartinėme krizės e, kontekste, bet reikia dirbti pagal vidaus rinkos taisyklės teikiant maistą valstybėse narėse ieškoti mažiau kainuojančių būdų. Ir manau, kad e, e, esant vidaus rinkai galima sakyti, jog turime taisyklės, kurios reglamentuoja, kad visose valstybėse narėse būtų panašus reikalavimas ponas Mitelas bandė kriminalizuoti vidaus rinką, bet reikia sakyti, kad e, turime privalumų labai daug vidaus rinkoje, būtent taisyklių, kurios yra vienodos visiems ir kurios leidžia maisto pramoniai e, ieškoti galimybių, kaip sumažinti maisto kainas. Koks ES atsakas buvo? Per keletą valandų visos valstybės narės buvo informuotos per e, spartaus perspėjimo, greitojo perspėjimo sistemą. Tai yra maisto saugos priemonė. Jeigu yra uh, tikimybė, kad pažeisti ES teisės aktai maisto uh, reglamentavimo srityje, tai mes panaudojame tą uh, skubaus perspėjimo mechanizmą ir mes galėjome uh, informuoti kitus, iškart gavę informaciją iš Prancūzijos. Mes taip pat penktadienį nusprendėme e, sustipri, pradėti gyveninti padidintos kontrolės planą. E, mes neturime, sakau poniai Grostet, neturime e, galimybės primti teisiškai saistančius sprendimus, bet jeigu tą remia valstybės narės, E, ir jeigu tai bus, tai bus rekomendacija, mes jau ją rytoj ryte e, paskelbsime, 75 procentai DNR e, tyrimų bus padengta iš ES biudžeto, kaina vieno tyrimo yra 400 eurų. Ir mes norime greito atsako vartotojams, nenorime, kad mėnesiais užsitęstų viskas ir esame nusprendę atlikti DNR testus, taip pat testus dėl fenilbutazono e, elementų, likučių. Ir e, praeitie e, žinome, kad keletas atvejų pasitaiko, kai randama mėginiuose fenilbutazono likučių ir reikia atlikti tyrimus dėl įvairių medžiagų. Jie yra privalomi, pavyzdžiui, dėl. DNR e, testavimas neprivalomas, bet e, teisės aktuose numatytas, te, e, numatyti bandymai dėl medikamentų. Taip pat dėl, tai yra susijęs su saugos dalykais. Ir dar keletas kitų atsakymų. Klonuoti gyvūnai. Ponas Lyzė klausė, kada. Mes esame į prisėmė įsipareigojimą atlikti poveikio vertinimą per ateinančius du mėnesius. Tai bus padaryta ir po to, kai turėsime išvadas, Jeigu pamatysime, kad gauname teisingus atsakymus, pateiksime pasiūlymą, nes e, mano grupė e, įsipareigojo tą padaryti dėl hygienos reglamentavimo. Mes neplanuojame sušvelninti reikalavimų dėl hygienos norime išlaikyti pagrindinius principus e, dėl mėsos gamybos. Nacionalinės institucijos privalo kontroliuoti, kaip veikia skerdyklos ir kiti operatoriai šioje srityje. Bet, pavyzdžiui, tam tikros užduotys, imtys imčių ėmimas. E, galima numatyti, kad bendrovės galėtų pačios tą daryti, pavyzdžiui, kaip kad yra paukšninkystės sektoriuje. Ir mes norime, kad nacionalinės institucijos galėtų pakoreguoti savo kontrolę priklausomai nuo rizikos, nes mes norime kreipti didžiausią dėmesį į e, riziką. Taigi tai nėra pokėčio, požiūrio pakeitimas, tai yra tik tai geresnis pritaikymas prie sąlygų tam tikrų reikalavimų vieni e, parlamento nariai e, prašo mažinti biurokratiją, kiti prašo e, priimti naujų teisės aktų. Mes turime dabar užsitikrinti deramą pusiausvę tarp valdymo rizikas ir tarp pakankamai protingų išlaidų. Kitas klausimas, ką nusprendė ministrai praeitą savaitę ir ką Žemės ūkio taryba nuspręs nieko. Šis klausimas bus svarstomas, nes tai sukėlė labai rimtą politinę reakciją, tačiau sprendimo nebus. E, e, komisija galvoja, e, bus panaši situacija kaip ir parlamente, kai kas nori, kad būtų nurodoma mėsa kaip ingredientas etiketėse ir taryboje taip pat nėra vieningos nuomonės dėl to. Toliau kontrolės, kiek kontroliuojama Vienintelė politinė sritis, maisto sritis, kartu su brandolinė energetika ir žuvininkystė, e, yra tos sritis turi. E, Tuos sritis, kurios turi savo inspektorius, komisijos 110 inspektorių, kitose srityse nėra tokių savo komisijos e, inspektorių ir jie tikrina, kaip valstybės narės įgyvendina taisyklės, kaip kontroliuoja ir atliekama nuo 200 iki 300 patikrinimų ES ir tie inspektoriai mūsų e, leidžia mums pasakyti, kad mūsų maisto grandinė yra gera, saugi. Taigi, dėl to, kad matome dabar vieną sukčiavimo atvejį, negalvokime, jog mūsų maisto grandinė nesaugi, e, priešingai Vienas atvejs e, pasitaiko tam tikrų atvejų, tačiau jų nėra tiek daug. Ir tikiuosi, pirmininkas, atsakiau jau jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū. Turime ir EFSOS atstovų šiandieną. Norėčiau suteikti žodį EFSOS atstovui. Ponas Bernar yra rizikos vertinimo ir mokslinio vertinimo skiriaus vadovas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamentarai. Dėkoju, kad suteikite galimybę ir EPSI prisidėti prie šių diskusijų ir norėčiau pakartoti tai, ką sakė jų komisija, ponė Tastori. Kol kas neturime įrodymų dėl maisto saugos problemų, tai yra sukčiavimo atvejais. Ir tai nėra maisto saugos problema. EFSA, be to, kad vertina likučius maiste, taip pat vertina ir platesnį klausimą susijusį su arklieną, nes dabar, kaip paprašys Europos komisijai, EFSA bando modernizuoti mėsos tikrinimo sistemą. Taigi sistema bus modernizuota birželio mėnesį. Dėl atlienos, ponė pirmininkė, aš manau, kad čia yra tik tai trys rūpimos rytys dėl arklienos. Pirmiausia, parazitas trachinelas spiralis, kuris yra labai retas e, arkliuose, tačiau trachinelą e, bakterija gali patekti į arklieną, bet tai yra vienas iš tūkstančio atvejų. Nėra dažnas atvejis. Kitų cheminių medžiagų butelezonas. tai yra prieš uždegiminė medžiaga, kur yra naudojama ir vaistams, mais, žmonių vaistams gaminti ir taip pat naudojama ir arkliams gydyti, tačiau akivaizdu, kad jeigu arkliai yra gydomi, jie negali patekti į maisto grandinę ir jeigu tai atsitinka, tuomet yra pažeidžiama pažeidžiami maisto grandinės reikalavimai, tačiau vyksta europiniai testavimai ir mes kartu su valstybėmis narėmis e, patikrinome kelis tūkstančius mėginių ir ratome labai nedaug mėginių, kur buvo surasta ši medžiaga. Ir cheminės medžiagos, kad, kadmio e, cheminės medžiagos likučių arklieno irgi buvo rasta, tačiau tikrai labai nedaug, čia jokios jokio pavojaus nekylo, taigi iš principo galėčiau pasakyti, kad arklieną, kalbant, vertinant ir mikrobiologinių, per mikrobiologinę prizmę yra labai saugi mėsa, ją va, galima valgyti ir žalę, be didelės rizikos vartotojams, tačiau tai yra sukčiavimo atvejais ir tai yra visiškai kitas rytis, tai nėra maisto saugos visuomenės veikatos problema. EFSA, aišku, yra pasirengusi sureaguoti, jeigu bus e, e, gauta naujos informacijos. Mes bendradarbiaujame su medicinos agentūra ir iš naujo vertinsime situaciją, jeigu reikės. Dėkoju. Ačiū. Baigiame diskusijas. Man atrodo, kad diskusijos buvo labai naudingos. Krisas Deivisas turi dar vieną klausimą. Pirmininkė, gal leistumėte dar tolesnių klausimų užduoti? Ar vieną tolesnį klausimą? Pone Testori turi už penkių minučių išeiti. Krisas Deivisas dar paprašė žodžio, Linda taip pat. Gal Linda pirmoji tuomet? Viena minutė jums nedaugiau. Linda, prašau. Aš noriu štai ko paklausti panos Testori, koks tikslas ženklinti arklieną produktuose. Būtent esmė yra ta, kad įmonės būtų atsakingos už tai, ką jos deda į tą produktą. Ir komisija man kaip vartotojai galbūt galėtų pasakyti, kad kažkas pasikeis. Taip, sistemą turime, sistema nepasiteisino, nes tai nebuvo viena įmonė, tai buvo kelios įmonės, kurios bendrai gamino produktą. Jūs kalbėjote apie biurokratiją ir man įdomu, kiek mes dabar išleisime tiems testams. Ir bandydami atsikovoti vartotojų pasitikėjimą. Taigi gal galėtumėte štai ką man pasakyti. Jeigu jūs atmetate ženklinimą maisto produktuose, ką jūs siūlote vietoj to, tam, kad įmonės prisimtų atsakomybę už tai, ką jie e, pateikė į maisto grandinę. Ačiū, Krisas Dėvisas. Aš pritariu tam, kad ženklinimo įstatymai ES gal geriausi pasaulyje, bet suprantu, kad nacionalinės vyriausybės juos turi taikyti. Tačiau žvelgdamas į įstatymus nematau, kur ten yra parašyta, kaip nacionalinės vyriausybės turi juos taikyti. Tai yra 27 skirtingi būdai ženklinimo įstatymai yra taikomi ir kitose srityse, tačiau yra 27 būdai įstatymams pritaikyti, kai kurie gal juos taiko, kai kurie ne. Ir panašu, kad neturime jokių įrodymų, įrodymų rinkinių, kaip tie teisės aktai yra gyvendinami ir kokios baudos yra taikomos, jeigu nesilaikoma tų reikalavimų. Pone Maginės, ačiū. Mano klausimas yra susijęs su EFSA ir tai, kaip ji yra susijusi su kitomis agentūromis, maisto saugos, pavyzdžiui, agentūra Airijoje. Aš kiek suprantu, kiekviena agentūra turi skirtingą kompetenciją priklausomai nuo to, ką joms patikė valstybė narė. Ir aš norėčiau, kad komisija pakomentuotų, kiek įmanoma suderinti tas skirtingas sistemas, nes agentūra pati gali priimti atitinkamus sprendimus. Žinau, kad Junktinėje karalystėje jos to nedaro, nežinau kaip yra kitose šalyse, tačiau man atrodė, kad tos agentūros valstybėse narėse turi tas pačius įgaliojimus, bet panašu, kad ne. Ir tai susijęs su to, ką sakė Krisas. Dėl to, kaip valstybės narės įgyvendina tas normas, panašu, kad gyvenimas skiriasi valstybės narėse. Ir mūsų komitetas turi pasidomėti tam, kad e, agentūros elgtųsi nuosekliai. Ir turime suprasti, kad nepriklausomumas čia yra labai svarbu, būtent, kad informacija būtų suteikta vartotojams, kai yra e, surandami tokie atvejai. Aišku, atsakamumas yra labai svarbu. Mes nuolatos iš, iškirstame apie naujus atvejus, guliašo atvejus. kitų atvejų Vokietijoje. Ir mes e, įvardyjame, esame aukos e, šios sistemos. Galbūt ji labai yra tobula, tačiau jeigu vis iškyla tokie skandalai, turime pirmiausia pagalvoti, ar tas ženklinimas yra teisingas. O gal reikia griežtesnių mais, standartų maisto produktams. Ir kodėl 2001 metais griežtesnių standartų nenumatėme taryba panašu mindžikuoja. Dabar lik prašo griežtesnių bausmių, bet būtent jie nenorėjo griežtesnių standartų 2001 metais. Taigi nemanau, kad reikia dabar grįžti atgal. Ir negalime galbūt net teikti dabar, kad tai yra geriausia sistema. Yra tikrai žmonių, kurie įsigijo arklieną to nežinodami, taigi šimtaprocentinės garantijos mes neduodame. Nežinau, kaip aš galėčiau paaiškinti tai žmonėms, kodėl taip atsitiko. Man daug žmonių skambina ir aš galiu pasakyti, kad žmonės nepasitikė sistema. Mes turime apie tai susimastyti ir negalime vien tik tai čia sėdėti ir teikti, kad nėra čia taip jau blogai. Taip, tai nėra gal sveikatos problema, bet problema ta, kad beveik kiekvienas priekybos centras Europoje pardavinėja arklieną kaip jautieną. Jeigu taip yra, tai čia rimta problema. Taigi, kiek tonų buvo susijęs su šitu sukčiavimo atveju? 20 tonų kiek mes dabar žinome, 20 tonų iš 100 tūkstančių tonų, kas yra suvartojama Europoje. Ar klienus, kiek suvalgoma Europoje. Taigi kalbame apie 0,02 procento. Taigi 0,02 procento arklienos buvo parduota ne sukčiavimo būdu. Taigi, atsakydama Lindai Makeven galiu pasakyti, taip, tai rimta problema, sukčiavimas yra rimta problema, tačiau aš manau, kad čia turime prisimti atsakomybę. Mes siūlome 2250 testų atlikti. Tai yra 400 eurų. Tik kainuoja 400 eurų. Vienas kainuoja 400 eurų ir galbūt po kelių mėnesių aš daugiau žinosiu, gal tai yra platesnė problema. Taip, ponė pirmininkė, gal jūs teisus, gal problema yra platesnė, tačiau bent jau kol kas vienas rimtas sukčiavimo atvejis, stambaus masto, nes kalbame apie 20 tonų, bet tai nėra visos sistemos e, klaida ir spraga. Mes komisijoje sakome, norime finansuoti testus per vieną mėnesį, nes norime greitai sužinoti, kokia yra situaciją su arklieną Europoje. Taigi balandžio mėnesį, kai turėsime rezultatus ir padarysime išvadas. O dabar norėčiau pasakyti, kad mano manimu mūsų kontrolės sistema ir susiekamumo sistema veikia. Ir vėlgi ženklinimas, kilmė ženklinimas. Jūs manote, kad operatoriai tuo met nenaudos uh, mėsos iš kitos valstybės narės. Tačiau jeigu jūs norite tą padaryti, tai jūs renacionalizuosite vidaus rinką. Ar jūs norite tai kaip e, atgrasos priemonę, kad e, ūkio subjektas nenaudotų mėsos iš kitos valstybės narės? Jūs taip teigiate. Taigi, kodėl visos agentūros turi skirtingus įgaliojimus? Čia mes kalbam apie vidinėje valstybės narės organizacija. Yra valstybių narių, kur kontrolės įgaliojimai lieka ministerijoje, yra valstybių narių, kur kontrolė perduodama agentūrai, pavyzdžiui, Europoje, komisijoje, tai yra mano departamente. Mano departamente dirba inspektoriai, mokslininkų e, patarimai. Tam tikrose organizacijose, kur turime nepriklausomų agentūrų, puiku, bet yra e, organizacijų, kur kur už tai atsakingas ministerijos departamentas. Taigi aš negaliu pasiūlyti bendro modelio, nes aš nenoriu kištis į valstybių narių suverenitetą. Jie savo tarnybos tvarko taip, kaip nori. Svarbiausia, Svarbiausia, kad mokslininkų išvados būtų skaidrios ir kad tas darbas būtų nepriklausomas ir kad vyktų griežta kontrolė, inspektoriai dirbtų ir kad būtų pakankamai inspektorių, kad jie patikrintų, kaip yra taikomi teisės aktai. Ir jie turi sukontroliuoti tos dalykus. Bet Linda Makeven dar nori kažką pasiaiškinti. Paula, aš nesakau, kad mes ženkliname tam, kad žmonės neįsivežtų mėsos iš kitur. Mes tiesiog prašome įmonių, kad jos ženklintų mėsą tam, kad jos žinotų, iš kur ta mėsa. Taigi, tam, kad kaip daroma ta lazanija, kad būtų žinoma, iš kur kiekvienas produktas yra atvykęs ir kad galėtumėme pasirūpinti savo produktais geriau. Viskas, ką jūs sakėte, visi tie kaštai, apie kuriuos kalbėjote, yra susijęs su viešosiomis išlaidomis. Jūs teigiate, kad jūs norite daugiau testų, daugiau inspektorių. Dabar, kai yra taip mažinamos, mažinami vieši, valstybės biudžet, valstybiniai biudžetai ir panašiai, aš norėčiau paprašyti, kad komisija pasirūpintų, jog įmonės labiau pasirūpintų savo, savo maisto grandinę. Jeigu turite geresnių minčių, pasiūlykite. Tačiau tos stambios korporacijos turi prisimti atsakomybę už tuos produktus, kuriuos teikia. Bus dar atsakymas, patikslinimas. Pone Troji turi galimybę reaguoti. Aš ir toliau manau, kad kontrolė turi išlikti kompetitingų institucijų rankoje. Reikia užtikrinti, kad ta kontrolė būtų veiksminga. Ir būtent įmonė turi mokėti už tą oficialią kontrolę, o dabar tik tai dalis grandinės maisto moka už oficialią kontrolę valstybėse narėse. Ir mes e, savo siūlomą pakete siūlome, kad kiekviena įmonė mokėtų mokesčius susijusius su jų veiklos rizika. Aš ir toliau manau, kad reikia vykdyti oficialią kontrolę. So, vielen Dank. Damit sind wir am. Dėkuoju. Tuo baigiame savo diskusijas. Manau, diskusijos buvo labai naudingos. Tikiuosi, šis skandalas tikrai nebus greitai pamirštas. Manau, mes iš jo pasimokysime. Linkiu gero vakaro. Susitiksime rytoj lygiai 9 ryto. Balsuosime, nepamirškite balsavimo kortelių. Ir dar kartą linkiu gero vakaro.